Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Einen guten Tag. Tęskim, kolegos. Labai diena visiems. Šiandien turime klausimus. Regioninės politikos tema. Sveikinu ponę Kretų, komisarę kompetentingą šiuo klausimu. Taip pat sveikinu Deve generalinio direktorato atstovus, taip pat ponui Balko sakau labą dieną, ir ponui Lazaro taip pat, jie yra iš auditorumų. Pone Balko, jums suteiksiu žodį pasisakymui, aš neturiu jokių pranešimų ir dėl darbo tarkės taip pat jokių pranešimų nėra, nieks neprašė nieko pakeisti. Tad pirmininkės pranešimus galite perskaityti naujienlaikraštyje. E, ten galite susipažinti ir su kalbų režimu. Pone Balko, žodis jums. Thank you very much. Dėkoju. Gerbiama pirmininkė, daktarė Gireslė, gerbiama pranešėja, ponė Labajova, ponė komisarė Kretsu, gerbiami Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponios ir ponai. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti 14 metų Europos audito rūmų išvadas dėl regioninės ir miesto politikos. Pakalbėsiu apie šeštąją pranešimo dalį, apie šeštąjį skyrių - ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. O užimtumas ir socialiniai aspektai buvo svarstomi praėjusį antradienį. Tai yra antras didžiausias biudžeto e, skirsnis po Europos žemės ūkio garantijų fondo. Ir daugelis e, mokėjimų buvo tarpiniai mokėjimai 7-13 metų programavimo laikotarpį, kurių tinkamumo laikotarpis baigėsi 15 metų gruodžio 31 dieną. Taigi, ką mes norėjome pirmiausia pabrėžti dėl 14 metų, dėl 14 finansinių metų. Pirmiausia, ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos e, dalies klaidų lygis sudaro 5,7 procentų. Tai yra svertinis įvertintų klaidų lygio vidurkis. Užimtumo ir socialinių klausimų E, klaidų lygis sudaro 3,7 procentus, o regiono ir miesto politikos 6,1 mm, procentas. Ir mūsų šis e, skaičius remiasi 161 sandorių 16 valstybių narių. Klaidų lygio vertinimas regionės ir miesto politikos rytyje 14 metais yra žemesnis negu 13. 13 mm, tai buvo 6,9 procentai, perskaičiavus 7 procentai, bet vis tiek šis e, klaidų lygis viršyje 2 mm, procentų materialumo slengsti. Antra, kaip ir praėjusiais metais, pagrindiniai klaidų šaltiniai buvo mm, ES ir nacionalinių viešųjų pirkimo taisyklių pažeidimai, netinkamos išlaidos, kurios buvo įtrauktos į paramos gavėjų kaštų deklaracijas, nesilaikimas valstybės paramos taisyklių, netinkami projektai ar netinkami paramos gavėjai. Ir šiame skyriuje taip pat yra patikta keletas iliustracinių pavyzdžių. Pavyzdžiui, kaip netinkamai paskelbti viešųjų pirkimų laimėtojai ar netinkamai e, naudotos lėšos arba e, kaštai, kurie negali būti kompensuojami. Arba, pavyzdžiui, valstybės parama, kuri netitinka vidaus rinkos taisyklių, nes e, paramos gavėjai nėra smulkios ir vidutinės įmonės. Visa Mm, tai mes. Ir čia norėčiau priminti mūsų specialiąją mm, dešimtą ataskaitą 15 metų, e, kuris skirta viešųjų pirkimų e, problemams, naudojant ES anglaudos lėšas. Netaip seniai ši speciali ataskaita buvo pristatyta šiam komitetui kitos specialios ataskaitos, kaip efektyviai komisija sprendžia e, problemas susijusias su valstybės paramos taisyklių nesilaikymo, sanglaudos e, fondo lėšų naudojimu ar naudojant kitas e, lėšas. Tai šios ataskaitos bus paskeltos 16 metais. Šitas auditas ir kiti Audito rūmų auditai siekia pagerinti mm, ES lėšų naudojimą. Kaip ir praėjusiais metais audito rūmai sako, kad nepakankamas patikrų patikimumas valstybių narių lygmenių. Nors situacija šiek tiek pagerėjusi, vis tiek labai daug klaidų daro paramos gavėjai ir nacionalinės institucijos dažnai turi pakankamai informacijos, kad užbėgtų už akių tokiam netinkamam elgesiui arba kad galėtų ištaisyti klaidas prieš deklaruodamos išlaidas komisijai. Jei būtų pasinaudota šią informaciją, tai klaidų lygis ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglos, sanglaudos rytyje būtų buvęs 1,6 procento mažesnis. Mūsų auditas apėmė ir finansinių priemonių patikrinimą pasidalėjamojo valdymo srityje. Pasižiūrėjome, kiek, kokios lėšos pasiekė e, galutinius e, paramos gavėjus ir tas Mm, lėšų panaudojimo lygis 14 metų pabaigoje buvo 57 procentai, lyginant su 13 metais, kai šis lygis sudarė 47 procentus. Noriu jum priminti, kad paskutinė data e, mokėjimams yra 2015 e, m. gruodžio 31 diena. Ir čia mes norime pabrėžti, kad yra komisijos sprendimas 2771 2015 metų balandžio, kuriuo taisomas ankstesnis sprendimas dėl gairių, dėl, operac... dėl veiklos programų užbaigimo. Ir šis sprendimas pailgino mokėjimų tinkamumo laikotarpį nuo 31 gruodžio 15 metų iki 31 kovo 17 metų. Mes manome, kad toks e, tinkamumo laikotarpio pailginimas pažeidžia normų hierarchiją. Ir mes manome, kad komisija turėjo paklausti parlamento ir tarybos atsiklausti parlamento ir tarybos prieš darydama šiuos pakeitimus. Dabar, kalbant apie komisijos vykdomą audito institucijų priežiūrą, mes patikrinome, ar generaliniai direktoratai veiksmingai tikrino e, audito institucijų e, patikimumą ir tikslumą nustatant klaidų lygį. Mes tikrinome 139 9 OP. Iš jų 105 e, dirbo, naudojo lėšas iš Europos regionės plėtros fondo. Mes e, pastebėjome, kad nemažai tikrintų institucijų nevykdė tinkamų patikrų pagal valstybės paramos taisyklės 42, 42, 139 institucijų netinkamai atliko e, tokius patikrinimus pagal valstybės paramos taisyklių laikymasi. Mes manome, kad komisijos bendras apskaičiavimas mm, skirtas rizikos dydžiui 14 metais nustatyti atitinka tą informaciją, mm, kurią komisijai pateikia audito institucijos. Bet kaip ir ankstesniais metais turime pabrėžti, kad tos bendros likutinės rizikos e, dydis, e, kurį vertina komisija, priklauso nuo to, kokią tikslę ir patikimą informaciją jinai gauna iš valstybių narių. Ir manome, kad ši likutinė rizika kai kurių veiksmų programų, kai kurioms vaikų veiksmų programoms nėra pakankamai suvokiama. Ir mes manome, kad tie mm, komisijos patikta informacija atitiko e, komisijai, mm, komisijos e, kompetenciją. Gerbiamos ponios ir ponai, audito rūmai pateikė šias rekomendacijas. Komisija turėtų vykdyti kryptingą analizę e, ankstesnių ir esamų e, programavimo laikotarpių, kad nustatytų gerąją praktiką ir kad e, galėtų mm, pateikti pavyzdžių valstybėms narėms, kaip galima supaprastinti mm, procesus ir išvengti bereikalingų taisyklių valdymo institucijos ir tarpinės institucijos turėtų dėti daugiau pastangų, kad pašalintų kliūtis e, vykdant pirmo lygio patikrinimus, atsižvelgdamos į visą esamą informaciją. E, komisija turėtų prašyti, kad audito institucijos pakartotų kai kurias tas patikras ir pasikeistų gerąją patirtimi. Trečia, valstybės narės turėtų geriau pasinaudoti bendrosiomis nuostatomis, kurios yra atitinkamame bendrųjų nuostatų reglamente ir ESF reglamente 14-20 metų programavimo laikotarpiui. Valstybės narės turi užtikrinti, kad mokėjimai vyktų laiku ir pilnai pagal 7-13 metų programavimo laikotarpį, kad e, paramos gavėjai, kad naudos gavėjai kad jų išlaidos būtų kompensuojamos per protingą laiką. Komisija turi pateikti tarybai ir parlamentui teisėkuros pasiūlymą, kuriuo siekiama pakeisti reglamentą 1083-2006 metų dėl tinkamumo laikotarpio pratesimo tiems finansiniams instrumentams, kurie naudojami pasidalyjamojo valdymo būdu. Komisija turi sustiprinti savo kontrolės sistemą, kurią taiko audito institucijoms. Ponios ir ponai, ES biudžeto įgyvendinimas ne tik susijęs su įvairių ES ir nacionalinių taisyklių laikymosi, bet jo tikslas yra ir pasiekti, tikslų, kurie yra numatyti. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie šeštąjį skyrių ekonomikos, ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, kaip tai atsispindi mūsų 14 metų metinėje ataskaitoje ir apie septintą skyrių, gamtiniai ištekliai. Šeštame skyriuje mes įvertinome 186 sandorius mūsų mėginyje. Tie sandoriai buvo fiziškai užbaigti audito metu. Mes žiūrėjome, ar projektai, kurie buvo vykdomi, atitiko e, veiksmų programas ir ar tie projektai pasiekė tikslų Mūsų analizė e, susitelkė į projektų rezultatus ir kur įmanoma mes taip pat vertinome ilgesnio laikotarpio rezultatus. Mes pastebėjome, kad trys ketvirčiai visų pati projektų arba pilnai arba iš dalies pasiekė savo tikslus. Buvo tam tikrų projektų, e, kurių mm, laikas dar nebuvo pasibaigęs ir dėl to nebuvo galima įvertinti, ar tie tikslai bus pasiekti dviejose procentuose visų tikrintų projektų. Nei vienas iš siekiamų projekto tikslų nebuvo pasiektas. Tie projektai neturėjo pridedamosios vertės, nes investicijos arba nebuvo naudojamos, arba negalėjo būti naudojamos. Ir jei mm, situacija nebus pataisyta, tai reikš ES fondų švaistimą. Mūsų peržiūra parodė, kad finansavimo sustarimai, kurie remiasi e, veiksmais yra, kurie remiasi pasiekimais, yra labiau išimtis negu taisyklė. E, daugeliu atveju tai, kad nepasiekti projekto tikslai, kaip jie numatyti finansavimo sustarimuose, neturėjo jokio poveikio ES finansavimo lygiui. Taip pat galiu Jūs informuoti, kad atliekant šį e, patikrinimą laikantis audito rūmų prioritėtų 15 metais, orientuotis į rezultatus, mes ir toliau vykdysime tokią veiklą. Tai tiek, ponios ir ponai, kiek norėjau Jums pasakyti, dėkui uždėmesi. Ačiū, ponia Balko, ne kasdien audito rūmai pirštų rodo į komisiją ir sako, kad štai jūs nesilaikėte tinkamumo taisyklių. Dabar komisijos narė Kretų, prašom jums žodis. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami auditorumo nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Balko už jo sąžininką subalansuotą pristatymą. Visi žinote, kad regionų ir miestų politika yra viena svarbiausių investicijų politika daugelį valstybinių narių ir vienas iš svarbesnių sričių kitams valstybės narėms. Pirmaisiais savo darbo metais pradėjau keletą veiksmų, kad būtų geriau įgyvendinti mūsų fondai ir pirmieji rezultatai jau yra. Tai darydami aš atsižvelgiu į šio komiteto e, rekomendacijas ir audito rūmų E, darbo rezultatus. Jūsų indėlis labai svarbus, kad komisija visiškai būtų atskaitinga rezultatų ir atitikties srityse. Pirmiausia, kokie yra sanglaudos politikos pasiekimai. Rezultatų siekimas, jų komunikavimas yra labai svarbus komisijai. Šią progą noriu pranešti Jums apie mums, apie atvirų duomenų platformą, kuris, kuri teikia konkrečius duomenus pagal apie valstybinarių pasiekimus, apie investicijų laiką. Sanglaudos politika jau duoda rezultatų be abejonių ir teikia pridėtinę vertę, teikia naudą piliečiams per 7-13 metų laikotarpį. Pagal valstybinarių duomenis, duomenis aš galiu pateikti preliminarius duomenis apie kai kurios rodiklius, kurie bus paskelbti metinėje veiklos ataskatoje. Mūsų programos prisidėjo prie to, kad sukurtų daugiau kaip 900 tūkstančių darbo vietų, sujungtų daugiau kaip 60 tūkstančių bendrovių su mokslinio tyrimo institucijomis ir paremtų e, vienai per kitaip 270 tūkstančių bendrovių. Kaip minėjo ponas Balko, e, auditorumai įvertino ir projektų, e, projektų pasiekimus pagal DAS imti Dar yra laiko iki projektų pabaigos, kad jie pasiektų tikslų ir tie pirmieji metai, taigi rečiai su 7-13 laiko tarpiu, buvo skirti kad tam, kad įdėktume orientaciją ir rezultatus 14-20 metams, tvirtinant veiksmų, pro, veiklos programas. Visi, visos 205 programos buvo patvirtintos ir visas e, teritorinės anglodos programos turėtų būti patvirtintos iki metų pabaigos. Kiekviena programa buvo rengiama e, laikantis rezultatų sėkimo logikos. Ta logika turi atsakyti į tris klausimus. Ką norime pakeisti per investicijas, kaip išmatuoti tą pokytį ir kokie projektai gali prisidėti prie to norimo pokyčio. E, veiklos programos, o ne partnerystės susitarimai įvertina regionų poreikius ir e, investicijų tikslus. Pokyčiai pagal e, rezultatų rodiklius turi išeitinį tašką ir tikslą, numatyti aiškus rizikos rodikliai, kurie bus parenkami pagal e, laukiam rezultatų siekimą. Aš tikiuosi, kad programos pradės teikti duomenis kitais metais, 17 e, metų metiniai ataskaitai. Ir pagaliau eksantės sąlygos užtikrins, kad tinkamas, e, tinkama sistema, strateginė sistema bus naudojama iš pat pradžių. Kitą savaitę mes paskelbsime programų darybos rezultatus, taip vadinamą 16 straipsnio ataskaitą ir mielai atvyksiu į parlamentą ir pristatysiu jį e, Tai jau dabar galima pasakyti, kad orientacija rezultatus yra daug stipresnė negu anksčiau. Visi šie pokyčiai, kaip struktūriniai ir e, investicijų fondai gyvendinami, reikalauja kultūrinio pokyčio ES ir valstybių narių lygmenių. Ir aš tikiuosi jūsų paramos e, siekiant tų pokyčių, ypač padedant mums perduoti tinkamas signalus nacionalinėms institucijoms. Ir pagaliau norėčiau pabrėžti, kad orientavimasis į rezultatus buvo nuspręstas teisės aktų rengėjų po ilgų darybų. Reglamentas numato ryšį tarp programų su strategija per 11 teminius tikslų ir aš džiaugiuosi e, diskusija tarp institucijų, kad džiaugčiausi e, tą diskusiją, kad mes galėtume nu- nustatyti tinkamą metodiką dėl legalumo ir reguliarumo. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie audito rūmų rezultatus šioje srityje. Aš manau, kad jie yra labai svarbus. 2014 metais išlaigos, 17-13 e, metais e, skirtų programų prasme čia klaidų lygis sudaro 6,1 procento, šiek tiek mažiau negu per ankstesnį laikotarpį. Valdymo ir kontrolės sistemų pakeitimai 14-20 metais buvo vykdomi būtent tam, kad būtų sprendžiama šios problemos. Nauji teisės aktai stiprina valstybinarių atskaitomybę, kad būtų tinkamai vykdomi patikrinimai, didinamas priežiūros galios ir grinosios finansinės korekcijos. Tačiau mes galėsime tik tai vertinti naujų nuostatų poveikį pirmą kartą 2017 metais. Audito rūmų klaidų lygis nustatytas sako, kad kai kurioms programos valdymo institucijos ir tarpinės institucijos turi toliau didinti savo pajėgumus, kad rastų pažeidimus. Taip pat e, kalbama apie skirtingus rizikų lygius skirtingoms išlaidoms, pavyzdžiui, viešiems įsigijimams ir pa, valstybės paramai. Noriu pasakyti, ką mes darome šioje srityje. Mes nuolat vertame sistemos veikimą remiantis visais audituotais rezultatais. Mes atlikome apie 90 auditų, dirbome su silpnomis institucijomis ir vertiname audito institucijų darbų, darbą dirbti pagal bendro auditavimo principą. Audito institucijos teikia patikinimo pareiškimus, remiantis 500 audituotų pranešimų. 500 ir e, įvertina 8500 projektų. Kai tik tai įvertiname, e, susiekame riziką, mes įmėmės veiksmų apsaugoti ir pasangos biudžetą, sustabdami mokėjimus, nutraukdami juos ar sustabdydami laikinai ir įmamės korekcinių veiksmų, įskaitant ir finansinės korekcijas. 14 metais mes nu-, sustabdėme 17,5 milijardo eurų sumos mokėjimus. Net naujojimo mokėjimų, nebent e, trūkumai buvo panaišinti. 17 metais e, bus numatytas papildomus saugikliai, kad būtų galima išfiltruoti klaidas. Ir numatysime papildomas finansinės korekcijas, kai tai bus būtina. Ir pagaliau, žinoma, mes ir toliau griežtai taikysime mūsų politiką kovojant su sukčiavimu ir korupcija. Mes norime padėti valstybėms narėms užkirsti kelią klaidėms, klaidoms, e, didinti administracinius pagėjimus ir valdymą. 15 metais mes ėmėmės svarbių iniciatyvų, pavyzdžiui, kolegų priemonę sukurdami, keičiantis gerą praktiką, kol kartu su kitais komisijos nariais pradėjome du veiksmų planus viešųjų pirkimų ir uostės paramos rytyje. E, viešųjų pirkimų e, planas buvo paskelbtas praėjusią savaitę. Pradėjusi dirbti, kaip žinote, žinome, kad kai kuriams valstybėms narėms buvo įgyventinimo problemų ir pradėjome dirbti vidaus darbo grupėje, siekdami teikti tikslinę pagalbą aštuoniams valstybėms narėms. Ir projektai, projektų eiga pagerėjo. Pagal vadovų tarybos išvadas mes panaudojame visus lankstumo galimybės ir laikėmės teisinių nuostatų. Suprastinimas yra dar vienas prioritetas komisijai ir man pačiai. Mes įsteigėme aukšto lygio darbo grupę, kuri pradėjo dirbti praėjusį spalį, e, aktyviai dalyvaujant audito rūmams, ponui Balko ir Europos parlamento atstovams. Tai yra regio komiteto nariai. Mes norime įvertinti, kaip naujos e, reglamentavimo galimybės gali būti gyvendinos valstybė narių, mažinant administracinę naštą. Ir manau, kad šis iššūkis bus sėkmingai pasiektas. Gerbėmi kolegos, sanglaudos ir miestų politika yra labai svarbi solidarumo išraiška, labai svarbi investicijoms ir miestų plėtrai. Tai turi tiesiogiai pagerinti piliečių gyvenimo ir padėti sustiprinti jų pasitikėjimą sąjungą. Tai yra vienas iš svarbiausių politinių prioritetų komisijai, ypač tai remia pirmininko Junkerio planą augimui ir darbo vietų kūrimui. Noriu pacituoti pirmininką Kaldeirą, kad sėkmingas įgyvendimas priklauso nuo apsarbavimo ligmens, taisyklių laikymusi, investicijų veiksmingumo. Aš tvirtai tikiu, kad toks ir yra sanglaudos politikos 14-20 metais tikslais ir atitinka komisijos politinius įsipareigojimus. Aišku, mes lauksime jūsų paramos ir e, dabar dėkodama uždėmesį galiu pasakyti, kad atsakytume lai jūsų klausimus. Dėkoju. Norėjau tarti žodį dėl auditorumų pastabos. Ir e, reikis buvo pasakyta, kad šio projekto finansavimas buvo pratestas nelegaliai. Ar galėtumėt uh, sureaguoti, kaip nors kreipiausi į komisiją, nes aš manau, kad tai buvo išsakyta kritika tam tikra. Ponas Balko būtent tai ir norėjo kritikuoti. Ir jūs pažeidėte mūsų teisės, neteisėtai pratesdami šį laikotarpį. Dėkoju. Norėjau pasakyti, jog buvau pasirengusi į šį klausimą atsakyti. Jūs ko gero žinote, kad dokumentuose Europos komisijos ši problema yra užfiksuota, buvo atliktas patikrinimas finansinių priemonių, kurios atitinka galiojančias taisyklės. Taigi tie mokėjimai gali būti atlikti iki gruodžio 31 dienos ir jūs žinote, kad e, įgyvendinimas praktinis leido mus mąstyti apie laikotarpio pratesimą iki kovo 31 dienos 2017 metų. Jeigu projektas bus sėkmingai gyvenintas. Tai štai. Europos komisijos ekspertai ir audito rūmai visiškai kitaip interpretuoja šios dalykus. Mes nesutinkam su audito rūmų ir tarybos analizė, tiksliau su audito rūmų analizė, nes Europos ES taryba prašė komisijos reaguoti situaciją ir atsižvelgti realybę. Kaip sakė, ką tik tai ponas Balko, audito rūmų nuomonė yra skirtinga. Parlamentas taip pat turi kitokią poziciją. Komisija mano, kad e, kad komisija galėjo tarybos prašymų pratesti šį laikotarpį. Na, tai galbūt vyksta ekspertų karas, ar ne? Ačiū, poniai pranešėjus, teiksim žodį. Martina, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė dekretų, gerbiami auditorumo atstovai, direktoratų atstovai. Kaip žinote, mano prioritetas 2013 e, metų biudžetinių patvirtinimui buvo paprastumas, efektyvumas ir rezultatų pasiekimas. Tai, tai štai, paprastumas ir supaprasnimas taisyklių buvo labai svarbiausia. Ir ačiū, kad komisarė Kretų pabrėžė šių tikslų siekimą savo kalboje. Taip pat norėčiau padėkoti audito rūmams už tai, kad pateikimus visus reikiamus duomenis. Ir dabar nenorėčiau komentuoti tuos skaičių, kuriuos pateikė ponas Balko. Tiesiog prie rekomendacijų norėčiau trumpai apsistoti. Norėčiau paminėti keletą konkrečių dalykų. Be kita ko, ačiū Europos komisijai už pateiktus klausimus, atsakymus į mūsų pateiktus klausimus raštu. Mums reikėjo kai kurių detalesnių paaiškinimų. Aš dabar tiek to ne, ne, neužduosiu tų visų 40 klausimų, kuriuos esu parengusi. Pateiksiu popierinį variantą paskui. Tai štai. Pasak jūsų atsakymų į klausimino klausimus – Iš 157 šalims skirtų rekomendacijų 2014-iesiems, du trečdaliai buvo laikomi e, atitinkantis, tos rekomendacijos atitinkančios sanglaudos politiką. Tad klausimas toks regis labai paprastas. O kaip dėl visų kitų rekomendacijų? Tų, kurios, sakomos, ne visai atitinka sanglaudos politikos tikslus. Ar gal tos rekomendacijos būtų tinkamos kokioms kitoms politikoms įgyveninti? Klausimas paprastas, bet man atrodo svarbu būtų tai išsiaiškinti. Norėjau paklausti, ar ateityje Europos komisija teiks valstybėms narims detalę ir aiškia informaciją, kokias generalinis direktoratas prisidėjo rengiant šias rekomendacijas. Tai irgi būtų mums svarbus žinoti dalykas. Dar norėjau šiek tiek dėl klaidų procento pakalbėti ir dėl to, ką minėjo auditorumai. Regioninės ir sankcijos policijos metu 6,1 buvo klaidų procentas 2014 metais, tačiau mes žinome, kad galėjo būti šis procentas gerokai mažesnis, jeigu valstybės narės būtų pasinaudojusios visą joms teikiamą informaciją. Lygiai tą pačią žinę iš auditorumų girdžiu Kasmet parlamentas nuolatos kalba apie šią problemą, sakydamas, kad reikia ją spręsti, tačiau komisija sako štai ką. Komisija visiškai suvokia šią problemą, atlieka savo prižiūrėtos vaidmenį ir stengiasi išsiaiškinti, kokios yra problemos ir kaip jas būtų galima išspręsti. E, pasitelkiamos tokios priemonės, kai, pavyzdžiui, mokėjimų sustabdymas, kai klaidos yra pernelik didelės ar labai jau rimtos. Ar tai reiškia, kad e, kai priežiūros institucija Europos komisija žinojo tos faktus, kurios pateikė auditorumai? Jeigu ne, ar tai reiškia, kad net komisijos atliekami tikrinimai neveikia taip, kaip turėtų? Nes bet kokiu atveju nematau, kad komisija kaip nors reaguotų, kad situacija gerėtų nesusitikinusi, kad teikiant daugiau informacijos nepasikeistų niekas, kalbant apie jau paskelbtą informaciją. Bet jau mokymusi tikslais tai galėtų būti naudinga. Taigi, kodėl situacija negerėja? Pavyzdžiui, kodėl nepasinaudojama e, Arakne programa? Dėl e, klaidų viešųjų pirkimų metu Ir čia, man atrodo, komisija irgi neatlieka savo priežiūrėtojos vaidmens ex ante stadijoje. Juk be abejo dalyjamasi čia atsakomybė tarp valstybių narių Europos komisijos. Tad ar Europos komisija atlieka tos ex ante tikrinimus, kad būtų galima užtikrinti nedidelį kalbų procentą susijusi su viešųjų pirkimų sritimi. Jūs taip pat paskelbėte viešųjų pirkimų veiksmų planą tvarkoj, bet ES taisyklės yra pernelyg sudėtingos ir palieka pernelyg daug laisvės interpretacijai valstybėms narėms. Ar nebūtų lengviau pakeisti jas direktyvas reglamentais, tam, kad būtų visiems parengtos vienodos aiškios ir paprastos taisyklės? Ar galėtumėte pakomentuoti šį aspektą šiek tiek labiau? Taip pat dėl finansinių priemonių turiu dar klausimą. Norėtume sužinoti, kokios yra sąlygos valstybėse narėse, kad būtų galima efektyviai pasinaudoti finansinės inžinerijos priemonėmis gyvendinant sanglaudos politiką, kaip Europos komisija susitvarko su atskaitomybės spraga, e, kalbant apie finansinės inžinerijos priemonės. Aišku, visi žinome, kad atskaitomybės srities spraga egzistuoja Europos investicijų bankė. Ypač ypatingos problemos, kalbant apie finansinės priemonės, buvo minimos kai kuriuose valstybėse narėse. Dažnai tai yra tos pačios narės, kurios RDF e, įgyveninti turi problemų, turi problemų ir mūsų aptariamoje srityje. Ir ką ketina daryti Europos komisija, kad būtų ateitie galima išvengti šių problemų. jeigu šiek tiek grįžtume atgal, ir manau, kad ateičiai tai yra svarbu kartais grįžti atgal. Kalbėkime apie 7-13 metų laikotarpį. Jau tada buvo kalbama apie supaprastinimą, sakant, kad tai yra prioritetas. Komisija tuomet atsakė, kad vienas 6.11 pranešime buvo paskelbtos e, tinkamumo taisyklės ir tai buvo vienas iš svarbiausių dalykų gyvenant supaprastinimą. 7-13 metų laikotarpiu. Gal galėtumėt paaiškinti, kam buvo naudingas tas supaprastinimas? Ar projektų teikėjams, ar naudos gavėjams, nes jie visi dabar skundžiasi dėl to, kad taisyklės yra labai sudėtingos. Ir su to susijęs klausimas būtų toks, kaip Europos komisija ketina spręsti supaprastinimo klausimą Džiaugiuosi, kad buvo sudaryta darbo grupė aukšto lygio su paprastinimu klausimu spręsti, bet ar jau yra tos e, aukšto lygio darbo grupės e, kažkokių pirmų rezultatų pasiekta, kokių jeigu yra. Ir dabar norėčiau paminėti ne visai sanglus politiką, bet tai yra labai susijęs su tuo, ką mes ketime daryti su Europos Sąjungos biudžetu ateityje. Ir tai yra dabartinis labai uh, E, aktyviai diskutuomas klausimas, pabėgėlių klausimas. Žinome, kad dabar patiriama beprecedentė humanitarinė krizė. Net netenka kalbėti apie tą situaciją. Žinom, kokie sunkiai yra tik keturi fondai, kurie yra e, parengti padėti valstybėms narėms spręsti pabėgėlių krizę. Vienas iš tų fondų yra ERGF, prisitaikymų prie globalizacijos fondas. Ir tas fondas turėjo kitokius tikslus ir ar tie fondai yra tikrai tinkami tam, kad būtų galima jų dėka padėti valstybėms spręsti migrantų problemą. Galbūt reikėtų pasinaudoti galimybę e, valstybėms e, paskirti tas lėšas, kurios nebuvo panaudotos iš es biudžeto. Tuo ir baigiu savo klausimus. Yra regi komiteto narių ir aš manau, kad kolegos kiti turi turėti galimybę klausyti, tuomet diskusija bus turtingesnė. Jeigu klausimų turėsiu, tai jūs dar turėsiu progą užduoti vėliau. Ačiū. Frau Kommissarin, bitte. Gerbiama komisarė, žodis jums. Dėkui. Dėl e, šalim konkrečiai skirtų rekomendacijų yra 107 konkrečios rekomendacijos skirtos transportui, viešajam administravimui ir kitiems aspektams, bet yra ir rekomendacijų, kurios nesusiję su lėšų iš fondų panaudojimu, pavyzdžiui, sveikatos reforma ar pensijų sistema, biudžeto deficito mažinimas. Tokios rekomendacijos jau siejasi su reformomis valstybėse narėse. Noriu pasakyti, kad komisija stebi e, per Europos semestrą, kaip atsižvelgiama į konkrečias rekomendacijas konkrečiom valstybėm narėm. Kalbant apie komisijos stebėsenos sistemą. Tai norėčiau pasakyti, kad mes labai sunerime dėl aukšto klaidų lygio. 40 procentų klaidų būtų buvę galima išvengti, jei mm, būtų geriau atlikti e, patikrinimai į valstybių narių audito institucijos geriau naudotųsi tais duomenimis, tą informaciją, kurią gauna. E, regio generalinis direktoratas, atsižvelgdamas į praėjusių metų biudžeto tvirtinimą, e, padarė išvadas ir aš nemanau, kad reikia daugiau kontrolės. Tiesiog reikia, kad ta kontrolė būtų kokybiškesnė. Mūsų veikla turėtų remtis aiškesnėmis, paprastesnėmis taisyklėmis, kad programos nacionalinių lygmenių būtų įgyvendinamos veiksmingai, laikantis tų taisyklių Mm, kurios reglamentuoja ES fondų lėšų valdymą. Nuo 2010 metų komisija atliko 108 auditus valstybėse narėse, auditavome didelės rizikos programas ir kai radome rimtų pažeidimų, mes stabdome mokėjimus ir prašome imtis konkrečių veiksmų, remiame valstybių narių pastangas gerinti situaciją, bet daug kas buvo pasakyta yra susiję ir su valstybių narių administraciniais gebėjimais. Keičiamasi gerąją praktiką, ir 14-20 metų laikotarpiu e, keitimasis gerąją praktiką dar patobulės. E, čia padarėme išvadas ir atsižvelgėme į 7-13 metų programavimo laikotarpio patirtį. Kalbant apie tą pasidalėjimą į valdymą, norime aiškiai pasiūsti signalą valstybėm narėm, kad jos pagerintų savo patikrą, savo auditus, kad problemos nepasikartotų. Kiti mūsų kontrolės instrumentai. Turime duomenų rinkimo mm, duomenų kaupimo priemonė, rekne, tai komisijos neseniai pradėta naudoti priemonė, kurią gali naudotis valstybės narės ir mm, jos mm, pabandė, liko patenkintos tą sistemą ir planuoja ją irgi įsidėkti. Tai ta tie duomenys ypač naudingi kovojant su sukčiavimu, kai yra didelė sukčiavimo rizika. Pabėgėlių krize. Europos komisijai tai yra prioritetas. Kaip sakė pirmininkas Junkeris, sanglaudos politika yra didesnės politikos dalis, e, lėšos e, skirtos švietimui, e, nediskriminavimo politikai, socialiniam investicijom į sveikatą ir švietimą. Ir aišku, kad čia reikia papildomai kitų priemonių, pavyzdžiui, iš Europos socialinio fondo. Mes žinome, kad kai prieš metus buvo tvirtinamos veiksmų programos, tai tada dar pabėgėlių krizės nebuvo. Komisijos nesename, neseniai paskelbtame komunikate dėl pabėgėlių e, krizės prašoma, kad valstybės narės pagalvotų, kaip galėtų pasinaudoti struktūriniais fondais, sprendžiant e, pabėgėlių problemas ir teikiant jiems paramą. 28. Aš esu išsiuntus laišką 28 valstybių narių ministram, kad jie atitinkamai atsižvelgdami į pabėgėlių situaciją pakoreguotų savo veiksmų programas. Italija, pavyzdžiui, 7-13 metų programavimo laikotarpiu įskubiam priemonėm numatė 200 milijonų. Slovenija ir Kroatija e, ketina irgi naudotis europinėmis lėšomis Graikija 14-20 metų programavimo laikotarpiui yra numačiusi konkrečių priemonių su migracija susijusioms problemoms spręsti. Regioninio, regionų vystimosi fondo lėšos e, šiem tikslam naudojamos e, Vokietijos, Prancūzijos, Graikijos jau iš ankstesnio programavimo laikotarpio. Čia lėšos buvo naudojamos kovai su skurdu, įvairiom švietimo programoms. Taip pat teikti konsultacinę pagalbą migrantų šeimoms. Ir čia numatyti 1,3 milijonai eurų šiem tikslam iš Europos regionų plėtros fondo. Mes skatiname, mm, kad valstybės narės naudotųsi šiais fondais, ypač migracijos ir prieglopščio fondo lėšomis, socialinio fondo lėšomis bei mm, kitomis mm, europinėmis priemonėmis, kurios gali būti naudojamos. Kalbant apie supaprastinimą. Praėjusiais metais lankiausi 22 šalise ir skundai buvo mm, labai panašus. Daugelis valstybių narių sakė, kad regioninė politika tapo labai sudėtinga. Daugelis smulkių ir vidutinių įmonių nenori naudotis regiono fondo lėšomis, nes labai sudėtingos procedūros, labai daug biurokratinių trūkdžių ir visas procesas užtrunka labai ilgai. Taigi mes turime supaprastinti procedūras, ypač tai taikytina būtų viešiesiam pirkimam. Praėjusią savaitę išsiuntėme parengtas gairias. Labai svarbu supaprastinti tvarką, ypač naudos gavėjams. Eks ante sąlygų laikymasis e, viešiesiems pirkimams čia reikia supaprastinti, reikia patvirtinti tinkamas priemonės, kad užtikrintume, kad vykdomos programos būtų aukšto lygio. 7-13 metais nebuvo numatytos e, dar tos priemonės, nebuvo eksantė e, sąlygos numatytos, bet valstybės narės turi vengti e, to vadinamo paauksinimo, gold plating, kad neprida, neprikurtų papildomų sąlygų įvairių programų įgyvendinimui, kai kurių programų įgyvendinimui reikia vos ne 40 ar 60 parašų surinkti. Ir mes turime glaudžiai su valstybėm narėm bendradarbiauti, kad supaprastintume tą tvarką. Kitų metų pradžioje tikimės, kad tą supaprastinimo darbo grupę pateiks rekomendacijas, į kurias po to bus atsižvelgta politiniam ligmenį. Daugiametė finansinė programa ir jos peržiūra. Reikia nelaukti naujo reglamento 17 metais, jau dabar galime E, daryti supaprastinimus, bet visam tam aišku reikia politinio sprendimo. Dėkoju, ponė komisijos narė. Vieną dalyką paminėjo pranešėja ir ponas Balko paminėjo valstybės pagalbos teikimą ir struktūrinių fondų naudojimą ketvirtadalis tokių projektų buvo nepakankamai valstybėse narėse audito institucijų patikrinti. Tai, tai labai kenkia bendrai rinkai ir pažeidžia konkurencingumo taisyklės netinkamai naudojamos struktūrinio fondo lėšos. Ir noriu dar kartą perklausti e, to klausimo, kurį pateikė pranešėja. Kas atsitiko? Ta problema jau 13 metais buvo iškelta ir kodėl komisija dar nieko nepadarė. Gal galėtumėt ką nors atsakyti mm, į šį klausimą? că știți foarte bine că curtea evaluează Na, kaip žinote, audito rūmai tarsi užfiksuoja tam tikrą projekto būklę duotojų momentų, o po to mes turime taikyti tam tikras korekcijas taikyti korekcinės priemonės, siekiant užtikrinti, kad ateityje finansinės korekcijos būtų suprantamos valstybinarių lygmenių. Žinoma, ši problema egzistuoja. Kai dėl klaidų lygio viešųjų pirkimų ir valstybės paramos srityje, tik valstybės paramos srityje mes rengiame veiksmų planą kartu su valstybėmis narėmis, e, artimai su jomis dirbame šioje srityje, siekdami išsiveškinti, kaip e, jos reaguoja. Tai atsakomybė ne tik valstybėms narėms, ne tik komisijai, bet ir valstybėms narėms ir audito institucijoms. E Toliau kolega Celera, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė, ponia komisarė. Dėkuoju audito rūmams už atliktą analizę, kurią mums pateikė. Klaidų lygis yra vienas dalykas, kitas dalykas, kuris svarbus regionų komitetui, būtent kaip viskas atrodys ateityje. Turime galvoti apie sanglaudos struktūrą, sanglaudos ir struktūrinių fondų srityje. Matome, kad 14 metais e, kalbame apie didelį mokėjimo atsilikimą tiems projektams, kurie netgi buvo pradėti per praėjusią programavimo laikotarpį. Pažvelgsime naują laikotarpį ir naujas veiklos taisyklės ir partnerystės sustarimus su valstybėmis narėmis. Tai tie sustarimai turėjo būti parengti. Matome, kad valstybės narės dar susidarė su praėjus ankstesnių programų problemomis, ankstesniais projektais. ir net nepradėjo dirbti su naujais projektais, žvelgiant į ateitį, 16 metus, man atrodo, šis laikotarpis turės kad kažkada užsibaigti. Ateina 16 metai, bet vis dar vyksta pasirengimai naujam laikotarpiu. Taigi yra tam tikras disbalansas tarp to, kaip projektai realizuojami ir ankstesnių projektų testinumo kaip mes. Šis disbalansas, e, man atrodo, bėgant laikui tik didėja, jeigu kalbėsime apie supaprastinimą. Tai kalbam apie šitą kaip kažkokią tai deukseks mašiną, makiną. Atrodo, kad tai išspręs visas problemas, o konkrečių pasiūlymų tai šiaip nėra darbo grupė, aukšto lygio darbo grupė, atrodo, dirba šio klausimu ir yra numatę dirbti trejus metus, tačiau man atrodo, kad tai mums nelabai padė, padės. E, dabar, mums reikia dabar rezultatų šioje supaprastinimo srityje, reikia rezultatų konkrečių ir tikėkime, kad per vidutinę laikotarpę peržiūrę kažkas, kažką sužinosime, kažką naujo pamatysime. Manau, turime kartu pagalvoti apie tai, ar dabartinė procedūra yra tinkama. Yra daug pavyzdžių ir auditorumai identifikavo daug problemų ir dėl to požiūrio orientuoto į rezultatus taip pat. Žinoma, jeigu turi projektą, kažką statai, pastatai, tai turi rezultatą, gali parodyti jį, tai gali projektas padaryti, pavyzdžiui, poveikį aplinkosovai, tačiau pavyzdžiui, turime kažkokią kanalizacija, pavyzdžiui, ne visi dirba kartu, netinkamai dirba, netinkamai saikauja. Kyla klausimas, rezultatas, aktualus rezultatas yra tai, ką matome. Taip, kanalizacija pastatyta, bet ar iš tikrųjų čia jau viskas. Kita diskusija turėtų būti apie konkrečius rezultatus ir faktas, kad audito rūmai mums patikė labai konkrečius rezultatus. Reikia žvelgti ir tų rezultatų pasiekmes e, tikrovėje. Ar e, visi tie rezultatai, kurie pasakimi ir buvo numatyti kaip tokie? komisijos nariai žodis. Ačiū už šios klausimus. Tai yra proga pakalbėti šiek tiek apie 15-20 metų laikotarpio situaciją. Programų rengimas šiam laikotarpiai, žinoma, sutampa su programų užbaigimu per ankstesnio, ankstesnio laikotarpio pabaigoje ir jų tarpusavio sąlygas. Tai yra labai svarbus klausimas ir mes prašome valstybių narių dėti dvigubai pastangas valdant e, tas visas programas. Jeigu pažvelgsime į dabartinę reglamento situaciją ir teisės aktų rengėjų pastangas, tai programų prasme yra atsilikimas valstybių narių lygmenių, tai yra didelė problema jau kalbėsime apie valdymo institucijas. Aš manau, kad tai yra skubi spręstina problema. Labai svarbu, kad valdymo e, organizacijos ir sertifikavimo institucijos būtų paskirtos kaip galima greičiau. To mes e, nekontroliuojame, nes tai yra šimtaprocentinė valstybių narių užduotis. Turime kriterijus, pagal kuriuos tos institucijos turi būti paskirtos. Ir aš manau, kad jų paskirimas yra pirmasis konkretus žingsnis, garantuojantis tai, kad kontrolinė sistema veiktų tinkamai per visą programavimo laikotarpį nuo 14-20 metų. Kaip bebūtų, noriu pabrėžti, kiek svarbus yra šis pirminis, pirmasis žingsnis tų institucijų įsteigimas ar paskirimas. Aišku, valstybės narės negali prašyti lėšų išmokėjimo, jeigu jos mums, mūsų nėra informavusios, kokia institucija yra atsakinga už programos valdymą ar priežiūrą. Jau esame suplanavę auditus, kad numatyt, išsiaiškintume, kokia yra rizika, jog nebus paskirstytos išmokos, laikantis tinkamų procedūrų. Na, jeigu kalbėsime apie programos laikotarpį, tai yra susiję ir su atrankos kriterijų pasikeitimu. Ir čia mes vėluojame. Per praėjus laikotarpį buvo išlaidų, į kurias reikės atsižvelgti. Jas reikės išmokėti iki sąskaitų užbaigimo 17 metais. Reikia tą suprasimo procesą tęsti. Tai nekvestionuoja nekiek mokėjimų teisėtumą šiuo metu, tačiau e, kliučių yra labai daug bandome jas spręsti, kai jas nustatome. Ir užbaigiant 17-13 metų programas. norint pagerinti skirtų lėšų įsisavinimą, tai institucijos ne visada turi nusistačiusios aiškius tikslus, kartais projektai turi, neturi pridėtinės vertės. Yra toks pavojus. Gali būti, kad pasirinkami paprastesni projektai, tačiau jie nebūtinai turi tinkamos pridėtinės vertės. Todėl turėtume siekti ambicingų tikslų Jie tikrai tinkamai turi būti įvertinti, turi būti pritaikytos tinkamas finansinės korekcijas, kurių reikia. Ir tą patį galima pasakyti ir apie 14-20 metų e, laikotarpį. Regio generalinis direktoratas yra gerai organizuotas, kad užtikrintų tinkamą savo veiklą. Tačiau ponas Seller sakė, kad mums reikia ir šiek tiek laiko, kad e, suvoktume, ar tas taisyklės duoda laukiamus rezultatus. Aišku, kad to per naktį nepadarysim, mums reikia konkrečių rezultatų dar sulaukti. Ir turėtume juos pamatyti 16 metais. Dėkuoju. Na, iš tikrųjų, 25 procentai projektų nepasiekė tikslų, jeigu skaičiai yra teisingi. Ir galiausiai dabar suteiksime žodį ponui Vogan. Dėkoju komisariai. Ji iš tikrųjų išdėstė savo požiūrėtus klausimus ir mus kelia susirūpinimą. Viena iš priežasčių, kodėl mums tai rūpi, yra štai kas mums rūpi sąjungos politikos likimas po 2020 metų. Tuomet iškils visi svarbus klausimai. Tad klaidų procentas yra tas dalykas, kurį spręsti reikia jau dabar, jas būtina mažinti. Ir mes, kai vykstame vizito į regionus, į valstybės narės, kur gyventami projektai, kai ten vyksta regioninės plėtros ar mūsų biudžeto kontrolės komitetas. Be abejo, mums visada sakoma, kad reikalingas didesnis supaprastinimas. Būtent dėl to turime e, džiaugtis, kad, tas, kad ta A lygio darbo grupė buvo sudaryta, kad ta aukšto lygio darbo grupė buvo sudaryta. Ir mums iš tikrųjų labai svarbu, kad Europos parlamentas būtų įtrauktas į šį darbą. Mums reikia, kaip Europos parlamentui, kuo greičiau sulaukti reakcijos, komentarų iš suinteresuotų komitetų, kad galėtume pamatyti, kokie žingsniai buvo žengti siekiant supaprastinimo. Kai dėl supaprastinimo, be abejo, viešieji pirkimai yra viena iš tų sričių, kurią turime kreipti dėmesį, nes 50 procentų klaidų yra susiję su problemomis, kurios kyla su viešaisiais pirkimais. E, Čia būtina skelbti nauj, naujas iniciatyvas, jau yra vadovas parengtas viešųjų pirkimų, bet mano klausimas dar būtų toks, kokios praktinės priemonės kitos dar gali būti pritaikytos viešųjų pirkimų procedūroms. Ir, pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės pačios įmėsi iniciatyvų, galbūt taryboje reikėtų iškelti klausimą kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip galima būtų sumažinti klaidų skaičių, kalbant apie viešųjų pirkimų procedūras. Kad dėl pačių valstybių narių mes vėl kasmet ir kasmet matom, kad valstybės narės gauna informaciją, kad galėtų tas klaidas atrasti ir ištaisyti. 2014 metų, pavyzdžiui, dokumentuose matome, kad valstybės narės ėmėsi kurių priemonių, pasinaudojo joms pateiktą informaciją 3,3 procentai, beliko e, klaidų. Tad e, klausimas būtų toks, kodėl valstybės narės kartais nesinaudoja tą jums pateiktą informaciją ir tų klaidų tebelieka daugiau. Ir paskutinis klausimas. Aš manau, kad yra būtina, kad vyktų komunikacija, kad vyktų diskusija dėl to, ko mes laukiame po 2020 metų. Turime kalbėti apie sanklaudos politiką, apie investicijas regionuose, bendruomenėse tam tikrose. 2014 metais pasiekimų čia nebuvo labai daug, tad reikia dirbti šioje srityje dabar, kad būtų galima pasiekti maksimalius rezultatus. E, o jų galime pasiekti daugelį valstybių narių. Mes matėme, kad jeigu ES finansuoja tam tikrus projektus, tai jie paprastai būna sėkmingai gyventinami, bet reikia labiau komunikuoti su žmonėmis, kad žmonės žinotų, kad vieną ar kitą projektą finansavo Europos Sąjunga. Turime nuolatos tai pabrėžti, taigi geresnė komunikacija su žmonėmis, su bendruomenėmis yra ypatingos svarbos dalykas. Toms bendruomenėms pačioms tai yra ypatingai svarbu. Ačiū. Prašom, ponė komisarė, atsakyti. Dėkoju ponia e, Derekai Vogan. Ačiū už jūsų užduotus klausimus. Prieš atsakydamas norėčiau pasakyti štai ką, poniai Greslė. Reikia paaiškinti, kokie yra audito rūmų pateikti rezultatai. Šimtas, kad dėl 186 jūs sakėte, na taip, iš tikrųjų kiekvienu atveju nebuvo pasiekta rezultatų, tačiau 90 atvejų rezultatai buvo pasiekti. Ir tik 3 iš 186 e, tie projektai nepasiekė jokių iškeltų tikslų. Auditorumai mane, kad buvo tiesiog prarastos lėšos, tačiau naujoji laikotarpių taikant naujas taisyklės, kurias patvirtino parlamentas, galėsime daug greičiau atrasti tas klaidas. Kad dėl supaprastinimo apie tai jau kalbėjom. Nulatos apie tai kalbame. Turime tokią galimybę. Galime rinkti supaprastinimą, kadangi pasirodė, jog auditorumų ataskaitų dėka fondų vidinė administracija turėjo galimybę konstatuoti, jog administravimo išlaidos, e, išlaidas galima buvo sumažinti. Mes galime sumažinti klaidų procentą e, ir pirmiausia turime kalbėti apie transporto infrastruktūrą. Tačiau iki pat 2020-2014 laikotarpį visą laiką šis metodas negalės būti naudojamas ir mes rekomenduotume supaprastintas išlaidas numatyti ten, kur tai yra įmanoma. Mokslo tyrimai pirmiausia, vystimasis šiuose srityse. Komisarė Taisen, kiek aš žinau, kaip tik minėjo tai, jog Europos komisija – rengia mokymus valstybėse narėse. Kai dėl viešosios pagalbos, dėl viešųjų pirkimų, tai turėčiau pasakyti, kad taisyklės jau buvo supaprastintos, teisės aktai buvo pagerinti. Galiu tik rekomenduoti pasikviesti pona Kalas. Jis yra tos supaprastinimo grupės vadovas ir jis galės pateikti daugiau detalių susijusių rezultatais. Taigi, kalbam apie autonomišką darbo grupę. Problemos stebimos vietoje ir kitą metą sulauksime labai konkrečių rezultatų. Jau buvo pagerinta visai nemažai dalykų. Pavyzdžiui, kad ir viešųjų pirkimų srityje. Tai nebūtinai kas kart yra susiję su sanglaudos politika, mes kalbame apie ES išlaidas apskritai. Ir galiu pažadėti, kad mes atidžiai stebėsime, kaip kinta situacija, žiūrėsime, kokios yra problemos. Priemonių jau ėmėmės tam, kad būtų galima sumažinti klaidų procentą. Pernai spalio mėnesį mūsų komitetas priėmė sprendimą dėl auditorumų ataskaitos. tą progą buvo pateikta nemažai rekomendacijų, kurias mes vertiname labai rimtai. Mes pernai publikavome štai šį dokumentą, kurį čia matote. Prie to dokumento dirbau aš pati ir viena iš mano kolegių. Perdavėm sąrašą sudarytą mūsų suinteresuotoms struktūroms, stengiamasi užtikrinti vientisumą. Mes sukūrėme priemonę, kuri leidžia greičiau atpažinti klaidas ir tikimės, kad tą galimybę turėti tokią priemonę pasinaudos visos valstybės narės. Manau, kad mes taip pat turime ir pozityvių pavyzdžių. daugelie valstybių narių tai yra svarbus investicijų šaltinis. 70 procentus Europoje, Graikijoje, Rytų Europos šalyse tų klaidų yra aptinkama. Tai aš, aš jau sakiau, kad šita platforma yra ta, kur jūs galėtumėte rasti jau titulinėme puslapyje visą informaciją apie regionus, apie atskiras temas, apie įvairias programas. Būtent taip stengiamės parodyti. Kokie projektai veikia taip, kaip buvo tikėtasi, kaip buvo siekta. ir skatiname novatoriškų projektų vystimas. Įmanome, kad tai turės gerą poveikį ateičiai. Keitimasis gera praktika gerai, ge, dažnai yra daug svarbesnis dalykas negu patys pinigai. Šalis, kurios naudoja tas lėšas, jau kurį laiką yra gyjusios tam tikros patirties – yra tikrai labai svarbu perduoti šią patirtį visiems, ypatingai tiems, kurie nebūtinai turi pateikti novatoriškų projektų. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė. Mintis pakviesti pono Kalas yra nebloga, tačiau dešimt metų dirbęs komisijoje, nežinau, kodėl jisai išėjo ir pakeitė veiklą. Ponas Ali, liberalų vardu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė Kretu. Pone Balko. Pirmiausia, noriu Jums padėkoti už Jūsų pasisakymą. Ačiū už patiktą informaciją dėl šeštojo skyriaus šio pranešimo. Taip pat noriu padėkoti poniai komisariai. Jos dėka gavome daug informacijos rašytinės procedūros metu, bet ta mūsų gauta informacija kelia tam tikrų klausimų. Ir tie klausimai galėtų būti tokie. 2014-aisiais konstatavome, jog sanglaudos politika Europos audito rūmų požiūrių buvo tas rytis, kur klaidų buvo pakankamai daug. 6,7 procentų, sako kalbėtojas. Ir tas klaidų procentas yra susijęs su viešaisiais pirkimais pirmiausia. Yra nacionalinių programų, taip pat ir specifinių planų skirtų valstybėms narėms. Pavyzdžiui, yra tokiu atveju, kai viešiai pirkimai netitinka numatytų taisyklių. Tad klausimas būtų toks, kokiu priemonių ketina imtis Europos komisija, kad būtų užkirstas kelias tokiems dalykams valstybės narės, kur klaidų per nelik daug. Ką daryti su jomis, kaip joms padėti? Kitų programavimo laikotarpių reikėtų, kad tų klaidų būtų mažiau, tad ką daryti? Būtina, kad tos silpnos pusės būtų atitinkamai sutvarkytos. Ir kad nereikėtų nutraukti mokėjimų dėl pažeidimų ar klaidų turite, aišku, ir tokiu atveju, kai sukčiaujama. Ir čia jau be abejo nekalbame apie paprasčiausias klaidas, kalbam apie sukčiavimą, bet šitos rytį daug kas buvo pagerinta ir manau, kad e, ir toliau reikia dirbti šią linkme, kad būtų galima sulaukti pagerėjimo. Tai štai tas ta nauja Europos komisijos priemonė, ginklas savotiškas, tai yra nuoseklumo paktas. 40 elementų to pakto yra minima ir ten juose kalbama pirmiausia apie supaprastinimą struktūrinių fondų naudojimo. Ar galėtumėte šiek tiek detaliau paaiškinti, kas tai yra tas integralumo ar nuoseklumo paktas? ponia Kretu, taip pat ponia Georgieva. Abi kalbėjo apie orientavimąsi į rezultatus. Tad vėlgi norėčiau paklausti, kokiu rezultatu buvo pasiekta struktūrinių fondų dėka, ką konkrečiai mums pavyko pasiekti, ar tie rezultatai buvo tinkamai pateikti, ar piliečiai apie juos žino. Ar tik piliečiai galėjo pasinaudoti tais rezultatais, bet ar jiems buvo paaiškinta, iš kur buvo gautos tos lėšos. Regijai generalinis direktoriatas, kuri be abejo savo duomenų bazė buvo rengiamas atvirų durų dienos. Taigi, E, yra tų priemonių, bet ar komunikacijos rytį dirbama pakankamai. Šių priemonių dėka ar galima pakankamai informuoti mokesčių mokėtojus? Ar užtenka būtent taip jiems parodyti, kad buvo padaryta tai, kas turėjo būti padaryta? Ir tas supaprastinimo principas yra esminis – Kalbame apie ES pinigus. Ir svarbiausi sunkumai yra susijęs su tuo faktu, kad nebuvo suprasti svarbiausi rodikliai ir taisyklės ir rekomendacijos. Klaidos. Tokio pobūdžio E, reikaluose gali būti labai kenksmingos, o jų galima būtų išvengti, jeigu taisyklės būtų aiškesnės, lengviau suvokiamos. Tad manau, kad pirmiausia turėtume pagalvoti apie konkrečias priemonės. Esame jau beveik ant 2016 metų slenkščio, 2015 baigėsi. Ir pagalvokim, kol kas nematome jokios paskelbtos programos. Dabar kalbame apie laikotarpį 2014-2020 metų programavimo laikotarpį, tačiau tas laikotarpis daug trumpesnis, kadangi baigėsi 2015. 2016 netrukus prasidės, taigi laiko prarasta labai daug. Ar manote, kad būtų įmanoma patikrinti susikloščiusią padėtį? Dėkoju. Pone äh, komisarė, Šis klausimas panašus į tą, ką, ko klausė pona Zeller. Aš taip pritariu, klaidų lygis yra per aukštas, bet kad sumažintume klaidų lygį, reikia dirbti kartu. Tai yra, komisija turi dirbti kartu su valstybėmis narėmis. Ir čia nieko naujo nepasakysiu, sakydama, kad pirmiausia, tai yra valstybių narių kompetencijoje atlikti patikrinimus efektyviai ir tinkamai. Pone pranešėja irgi minėjo, kad klaidų lygis yra per aukštas. Ir valstybės narės turėjo um, griežčiau vykdyti ex ante kontrolę, e, norint pagerinti klaidų lygį viešosiuose pirkimuose. Tai aš jau į tą klausimą atsakiau. Ir minėjau, kad yra e, sukurta darbo grupė, kuri patiks rekomendacijas. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, kai kurios valstybės narės labai prastai įsisavina europinės lėšas ir nepasiekia nustatytų tikslų. Dėl to mes ir nusprendėme sukurti tą darbo grupę. Slovenija, Vengrija, Slovakija dalyvauja tos darbo grupės darbe, nes jos yra tarptų valstybių narių, kurios labai prastai įsisavina europinės lėšas ir jau turime šios darbo grupės darbo rezultatų. Vyko 70 susitikimų e, Europos institucijų atstovų su valstybių narių atstovais ir tai leido pagerinti europinių lėšų įsisavinimą. Ir galime pasakyti, kad dabar ši problema pakankamai sumažėjo lyginant su situacija, kuri buvo prieš vienerius metus. Lėšų panaudojimas dabar yra 82 procentai. Graikijoje irgi yra Graikija irgi dalyvauja šios darbo grupės darbe ir čia norėčiau e, padėkoti Europos parlamentui, e, kad Graikijai skirta programa ir parlamento pastangų dėka yra įgyvendinama. Iki metų pabaigos liko tik keturios savaitės, taigi turime veikti sparčiai, e, turime valstybės narės turi siūsti mokėjimo prašymus, bet e, siekdami, kad kuo daugiau europinių lėšų būtų įsisavinta, aišku, neturime mm, leisti, kad dėl to nukentėtų kokybė. Labai svarbu valstybėm narėm ir politiškai suvokti šių dalykų svarbą. Kartais problemos valstybėse narėse kyla dėl nepakankamo atskirų ministerijų bendradarbiavimo. Bet noriu pasakyti, kad dabar situacija gerėja ir mes taip pat galvojam, kaip ir toliau padėti valstybėm narėm, kad jos atsirinktų geriausius projektus ir galėtų pasinaudoti europinėmis lėšomis. 6,1 procentas klaidų lygis pagal audito rūmo ataskaitą. Tai yra 43 milijardam europinių lėšų tenkantis klaidų lygis 6,1 procento. Europos komisija neturi jokios tolerancijos e, sukčiavimui, e, korupcijai. Mes dirbame kartu su OLAFu, su Transparency International ir kitomis tarnybomis, kad užtikrintume, kad turėtume kuo geresnę e, kovos su sukčiavimu strategiją nebu, ne visos klaidos atsiranda dėl sukčiavimo. E, auditorumo ataskaitoje tas irgi pabrėžiama, kad klaidų lygis nėra tiesiogiai susijęs su sukčiavimu. dėl sukčiavimo atsirandančių klaidų lygis 14 metams sudaro 0,5 procento. Tokią informaciją turime iš Olafo ir iš valstybių narių, bet noriu pasakyti, kad komisija ėmėsi priemonių 14-20 metam. Valstybės narės savo veiksmų programuose irgi turi nurodyti kovos su sukčiavimu priemonės, kurios bus naudojamos. Ir šis reikalavimas yra privalomas. Taigi remiame valstybių narių pastangas kovoti su sukčiavimu. Tai susiję ir su tam tikrais valdymo aspektais mes rengiame seminarus, organizuojame e, kursas, kursus ir tą jau darėme 15 valstybių narių. E, tie seminarai vyko tose valstybėse narėse, kur mes pastebėjom, kad nėra arba trūksta skaidrumo. Taigi, čia dirbame kartu su valstybėmis narėmis ir siekiame, kad būtų kovojama su sukčiavimu, kad visuomenė geriau suprastų, kaip svarbu yra kovoti su korupcija ir sukčiavimu. Čia glaudžiai bendradarbiaujame taip pat ir su Olafu nors, kaip jau minėjau, dėl sukčiavimo klaidų lygis yra tik pusė procento, bet turėtų nebūti ir tos pusės procento. Turime siekti, kad kuo veiksmingiau būtų naudojamos anglaudos fondo lėšos ir kad mūsų piliečiai jaustų mm, europinių lėšų naudojimo naudą. Pirmininkė, e, žiūriu kalbėtojų sąrašą, E, trys dar klausėjai, kiekvienas prašau, kad kalbėtumėte neilgiau kaip dvi minutės. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad e, pasibaigus ankstiniam programavimo laikotarpiu reikia padaryti išvadas, įvertinti pozityvę ir neigiamą patirtį. Todėl labai svarbu žinoti, kur padarytos klaidas ir jų net nekartoti. Taip pat svarbu žinoti, kokie yra investicijų rezultatai. Nes kiekvienam paramos gavėjai labai svarbu turėti garantiją, kad kai projekto mokėjimai yra patvirtinti, auditai atlikti ir visas projektas patvirtintas, mokėjimai patvirtinti nereikėtų iš naujo papildomai vykdyti projekto tikrinimų ar auditų. Ir todėl noriu paklausiu, ar yra atvejų, kuomet Europos komisija vykdė antrinius auditus dėl projektų, kurie jau buvo audituoti ir patvirtinti. Ar buvo atvejų, kuomet pasikeitęs reglamentas buvo įgyvendinamas atbulinė tvarka ir dėl to finansinis reglamentas buvo įgyvendinamas pagal naujas taisyklės. Man jau bent svarbu, kad kontrolės mechanizmas nesukurtų papildomas e, naštos paramos gavėjams, bet leistų pagerinti jų rezultatus, įgyventinant ES projektus. Ačiū. Ačiū toliau, kolegė Grėl. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinote, aš nesu biudžeto kontrolės komiteto narė, tačiau e, dirbu regionų plėtros komitete jau dešimtmetį. Ir daug dirbau su bendruoju reglamentu. Žinoma, klaidų lygis yra per didelis, niekas dėl to nesiginčia. Svarbiausia yra, kaip jį tai sumažinti yra viena fundamentali programa. Valstybės narės nevykdo savo įsipareigojimų, jos yra atsakingos už nemenką tų klaidų dalį. Audito rūmai aiškiai pareiškia, kad valstybės parama yra viena svarbiausių problemų kai kalbame apie klaidų lygį, tai turime pripažinti, kad mums nepavyko susidarėti su komisija. Pažvelkime į tinkamų kriterijų ir Rusijos paramos taisyklių žemėlapį. Mums nepavyko užtikrinti atitikties. Viename regione gali būti visiškai skirtingi reikalavimai dėl valstybės paramos ir tinkamumo kriterijų ir tai smarkiai didina klaidų atsiradimo pavojų. Todėl aš pirmiausia norėčiau paraginti jūs e, štai ką Sanglaudos fondo srityje mes turime bendros sprendimų procedūrą, tačiau reikia galvoti, kaip supaprastinti reikalavimus versijas paramai ir tinkamumo kriterijams, kad čia būtų paprastumo daugiau. Antra, supaprastinės apskritai praeityje viskas buvo ėjo tik blogin, mes bandome dėrėtis, tačiau nesu įstikinusi, kad e, kas, kažkas bus supaprastinta. Galbūt mums reikia įsteigti ekspertų komitetą. kad ilgalaikiu laikotarpiu kažką supaprastinimą pasiektume ir iš tikrųjų tos, išnaikintume tas klaidas. Pana Maletič, visi sutinkame, kad reikia e, stiprinti valdymo kontrolės sistemas, vykdyti paprastinimo procedūras. Ir labai padrasina tai, kad komisija sakė, kad jie dirba daugelį šių sričių su aukštos, aukšto lygio e, darbo grupe, rengia veiksmų planus, valstybės paramos taisyklėms, gairias viešiesiams pirkimams. Pirkimams visą tai gerai. Tačiau visada, kai turime konkrečią problemą, gauname šimtus puslapių paaiškinimų ir įvairiausių kontrolių ir auditų. Turime vidaus auditą, išorės audito, tarptautinio ligmens auditą, komisijos auditą, auditorumo auditą, auditą Taigi sistema yra perkrauta įvairiausių kontrolių ir auditų, paaiškinimų raštų, kaip taikyti taisyklės, pagal įvairias interpretacijas. Ir tuo pat metu nepateikėme konkrečių paaiškinimų paramos gavėjams. Praktikoje kalbamis, kalbantis su paramos gavėjais, tai jie sako, kad jie turi konkrečių problemų. Ir kai jie paklausia valdymo institucijos savo šalyje kažko, paklausia, jie negauna konkretaus atsakymo ir paaiškinimo. Visada gauna šimtą puslapių taisyklių ir taisyklių paaiškinimų, tačiau jie patys neturi nei pajėgumų, nei laiko viską išsiaiškinti tinkamai ir tinkamai gyvendinti. Manau, kad reikia daugiau darbuotis toje prevencinėje dalyje turėti kažkokią mentorių, ekspertų sistemą, kurie galėtų padėti paramos gavėjams, o ne jiems duotų tiesiog šimtus puslapių paaiškinimų. Ačiū. Prašom komisijos nariai žodis. Ačiū. pabandysiu nesikartoti ir atskaityti klausimus, kuriuos dar neatsakiau, kai dėl 7-14 metų programoje laikotarpio. Pone Novakovai, kaip žinote, valstybės narės gali teikti dokumentus iki, iki 17 metų kovo. Mes pabandėme padėti visiems nariams kuo greičiau užbaigti projektus. Mes paskelbėme tekstą, kuris neseniai buvo redaguotas, pagerintas, skirtas programų užbaigimui. Mes pabandėme pasimokyti iš praeities ir sumažinti klaidų lygį. tikrųjų bandėme pasimokyti iš ankstesnio programavimo laikotarpio. Surengėme seminarų įvairioms institucijoms. Yra sąrašai dažnai užduodamų klausimų su atsakymais, kurio, prie kurių gali prieiti, kurios gali pasiekti visos institucijos mes suprantame, kad tie sudėtingi tekstai turi būti paaiškinti. Mes taip pat manome, kad valstybės narės turi atlikti savo darbą ir tuos mūsų patikiamus paaiškinimus perduoti galutiniams vartotojams. Mums reikia sprendimų, reikia maksimaliai siekti rezultatų 7-13 metais atlikome tam tikrų ekspost vertinimų. Parengėme paketą dėl MVI, aplinkosaugos, energetikos, transporto, turizmo analizavome visas sritis ir analizuosime dar, ką davė sanglaudos politika šiose sritise. Mes siekiame supaprastinti taisyklės, žvelgdami jau galvodami apie kitą programavimo laikotarpį po 20 metų. kai dėl nacionalinio audito institucijų turime paprastus principus, mes pasitikime nacionalinėmis audito institucijomis, tie patys principai bus naudojami ir per kitą programavimo laikotarpį. Ir kai nereikia vykdyti antro audito, tai yra paprasčiau. Turime apie 47 audito institucijas, galima pasiremti jų darbo, kuris daro 24 procentus. Nemanau, kad mums reikia daugiau auditų ir patikrinimų, tiesiog geresnio audito. Ir apie tai aš jau kalbėjau atsakydama dėl klausimų apie klaidų lygį. Dėl ponios Kreil klausimo. Taip, turime priemonių apsaugoti biudžetą. Mes ne tik vykdome korekcinius veiksmus e, tų veiksmų labui, mes siekiame apsaugoti biudžetą. Siekiame išlaikyti ryšius valstybėmis narėmis, prašome jų pagerinti savo valdymo ir auditavimo sistemas, kad būtų geriau panaudotos skiriamos lėšos. Dėl supaprastinimo, kaip jau sakiau, tai yra testinis procesas, negalime tikėtis, kad rezultatai bus matomi jau kitą dieną. Dėl valstybės paramos Tai čia reikalavimai jau tam tikrų mastų yra suprastinti, aišku, yra dar ką tobulinti. Praėjusią savaitę parengėme dokumentą, kuris turėtų padėti valstybėms narėms. Šioje srityje turime 15 metų kovo mėnesio veiksmų planą ir manau, kad geriausios patirties skleidimas, dalymasis patirtimi bus naudingas. Turime apie 24 tūkstančius darbuotojų dirbančių visose valstybės narėse su ES lėšomis, ES fondais. Mums reikia, mums reikia įvairių būdų, kaip e, pasinaudoti jų patirtimi, kaip ją paskleisti, o ten, kur būtina, mes galime teikti tikslinę paramą per eksantę elementus. Mm, taip pat norėtume gerinti bendradarbiavimą su valdymo institucijomis. Dėl supaprastinimo ir dėl to, kad daug paramos gavėjai skundžiasi taisyklių sudėtingumu, tai aš manau, mums reikia dialogo tarp komisijos, parlamento ir tarybos dėl galimų reformų planų. Galbūt galima kažką padaryti ir iki 17-18 metų. Galbūt reikia imtis veiksmų dar iki laikotarpio vidurio peržiūros. Ši problema keliama ne vieną kartą. Na, čia kalbame apie 14 metų ataskaitą, kitai met aptarnėsime 15 metų ataskaitą. Bet programavimo laikotarpis bus tas pats. Todėl iki 2017 metų šiame komitete negalėsime aptarti rezultatų pasiektų taikant taisyklės patvirtintas parlamento, komisijos ir tarybos. Tai nėra grėžinė. Ačiū. Toliau. Thank you, Madam Chair. Kolega Pirinski. Ačiū, ponė pirmininkė. Du labai trumpi klausimai. Poniai komisariai. Pirmiausia, ar galėtumėt patikslinti, kaip komisija paties valstybėms narėms įgyventinti ir skatinti integruotas teritorinės investicijas ir kaip užtikrins e, vietinį vystimąsi, kuriems vadovauja bendruomenis. Generalinis regio direktoratas bendradarbiauja regis Europos investicinių bankų tam, kad būtų galima geriau pasinaudoti finansinėmis priemonėmis šiuo programavimo laikotarpiu siekiant sanglaudos politikos tikslų. Mane labai domina tas antras klausimas. Nes regis, kad finansinės priemonės ir Europos institucijų bankų veikla nebūtinai regis yra susijusios su vystomosios politikos tikslais. Ar galėtumėt pakomentuoti šią situaciją, ypač antrą klausimo dalį? Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Valy. Atsiprašau, kad pavėlavau šiek tiek. Pritariu tam, kas buvo pasakyta, nes seminarai regionuose yra svarbus dalykas, nes ten skatinama geriau atlikti programavimo darbą. Pavyzdžiui, Italijoje kas 2-3 savaitės yra sakoma, kad ES lėšos nebuvo tinkamai panaudotos prieš keletą savaičių. Štai struktūriniai fondai buvo panaudoti turizmo reikmėms. Tai yra visai kitam dalykui, negu buvo numatyta. Yra tokių regionų, kurie nemoka atlikti efektyviai programavimo darbo. Ir aš manau, kad e, iš tikrųjų svarbu, kad e, vyktų ne tik seminarai, bet iš tikrųjų reikalauti pagaliau, kad būtų veikiama pagal taisyklės. Mes Turėjome iki 2007-2013 metų laikotarpį įsisavinti tam tikras lėšas, tad norėčiau sužinoti, kad štai jau dabar baigėsi metai ir reikės tas lėšas įsisavinti iki gruodžio 31. Kaip dabar yra su šių lėšų programavimu? Ar buvo parengtos programos, o galbūt tai buvo daroma, buvo daroma paskubomis ir dabar nelengvai įsigyveninti. Dėkoju. Pone Celler, jūs prašėt žodžio, tai prašyčiau trumpai. Pone Celler. Na taip, taip, kalbame visą laiką apie supaprastinimą. Tačiau visų mūsų problemų tai neišspręs. Galima sumažinti klaidų skaičių, be abejo. Jeigu e, publikuojant taisyklės būtų jos tinkamai išdėstytos. Auditorumai pateikė pavyzdžių dažnai tiesiog nesilaikoma kriterijų. Jeigu būtų galima pasakyti, kad publikavimo srities kriterijų tikslas yra tas, kad būtų užtikrinta sąžininka konkurencija ir kad būtų išrinktas geriausias siūlymas ekonominių požiūrių, tai jau būtų visai neblogai. Tuomet jau būtų galima priartėti prie tų dviejų procentų Čia iš tikrųjų reikia kažką daryti, nes kalbant apie viešuosius pirkimus, žinome, kaip jie vyksta. Tačiau žinome taip pat, kad laimi e, tas, kuris labiau mėgstamas. Na ir aš pati, sako pirmininkės, įrašiau savai kalbėtojų sąrašą. Auditorumai nu, pateikė septynias rekomendacijas. Čia skyriuose mes matome tris Jūs be kita ko siūlėte, kad komisija pagerintų sistemą, kad viskas iš jo būtų audito struktūroms. Ką tas sistemos susiūlymas reiškia konkrečiai? Audito struktūra yra ta, su kuria jūs komisijos susidurite nulatos, ar ne? Tai štai, struktūriniai fondai yra tie, kur sakoma, per nelik daug yra sukaupta pinigų. Jau ilgus metus auditorumai sako, ar valstybės narės stokoja idėjų. Yra per daug pinigų ir su didžiuliu kiekiu pinigų valstybės narės nesusitvarko. Ar taip? Ar čia gal tai yra tik vaizduotės kūrybingumo problema? Ir dabar klausimas dar komisijai. Dėkoju, kad atsiuntėt mums klausimyną su atsakymais. Ir ten matome informaciją apie 11-12 metus, 20 Ispanija, 5, nuo 50 procentų Italijos atveju. Ir štai 11 metai Vengrija pakankamai didelis procentas, reikia 8 procentai. Toks klaidų procentas. Tačiau koks viso to yra motyvas? Galima, aišku, viską sudėti ir suskaičiuoti. Tačiau iš tikrųjų nebūtina yra priversti gražinti pinigus, bet problema yra kitokia, jinai yra struktūrinė. Būtina parengti veiksmų planą. Viskas svarko, galėtume taip daryti, tačiau problema nuolatos kartuojasi, ką daryti, kad taip nebūtų, ar galėtumėt pasakyti. pane komisarė Kretų. Dėkoju. Pone Pirinskė, dėl teritorinių programų. Jūs esate teisus. Galima būti daugiau galima būtų daugiau integruoti gyvendant vietinės iniciatyvas vietos bendruomenės. Tai yra ypatingai svarbu. Svarbu turėtume į naują socialinį-ekonominį kontekstą. Ir tame kontekste galima geriau panaudoti vietos bendruomenių gebėjimus siekiant geresnių rezultatų. Na ir sutinku su jumis. Kai dėl finansinių priemonių. Jų, mums, kaip žinia, tai yra prioritetas. Buvo patvirtinta rezoliucija, kur buvo nuspręsta šią finansinę priemonę padidinti du kartus dabartiniu programavimo laikotarpiu. Taigi matome, kad trūksta mokėjimų. 2017 metų laikotarpį buvo naujas dalykas. Reikėjo tam tikro laiko apsipratimui, kad žmonės suprato, kas kaip veikia. Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis 2014-2020 metų laikotarpis yra savotiškas atsakymas į tuos sunkumus. Ir dabar pateiksiu keletą pavyzdžių. Valstybės narės yra priverstos atlikti eksantę patikrinimą dėl realių rinkos poreikių. Nebėra galimybės pas, panaudoti, de, nebėra būtinybės vienupių panaudoti visą finansinę priemonę, galima naudoti atskirais etapais palaikome puikius santykius su Europos investicijų banku, esame pasirašę memorandumą, kuriame yra numatytos tam tikros taisyklės susijusios su auditu. Žiūrima į tas finansinės priemonės, pirmiausia, kurias valdo Europos investicijų bankas. Susitarimo protokole mes esame įrašę, kad bus vykdoma kontrolė. Ir visą tai yra pasakyti labai aiškiai. Turėsime progą parengti detalų pranešimą šiuo klausimu. Ir suteiksime galimybę valstybėms narėms pasinaudoti daugiau panašaus tipo finansinėmis priemonėmis kai dėl Italijos. Tai yra pagal dydį antra naudos gavėja. Du kart lankiausi Italijos pietuose, kur mačiau susiklošiusius problemas. Nes reikėjo užbaigti tame regione kai kurias operatyvinės programas įgyvendinti. Mes manome, kad ten irgi buvo tokių programų, kurios vėlavo dėl vidaus politikos problemų, dėl rinkimų kampanilijos regione. Tačiau šiandien galiu užtikrinti, kad aktyviai keičiamas informacija su Italija ir galiu tai patvirtinti. Pasak Italijos yra daug rizikos dėl Kalabrijos ir Sicilijos regionų. Ten problemų daug ir stengiamės padėti kompetentingoms struktūroms, kad būtų galima rasti gerus sprendimus ir gyveninti projektus. Labai džiaugiuosi, turint omeny tai, kas įvyko prieš metus. Taigi džiaugiuosi, galėdama konstatuoti, jog šiandien situacija pagerėjo. Administracijos struktūros, mano nuomonė, padarė didelę pažangą. Reikia pasakyti, kas kart, kai tai būna gyvendinama, juk jeigu būna vėluojama pradėti vieną ar kitą programą, labai sunku paskui tą vėlavimą pavyti. Lygiai tas pats ir 7-13 metų laikotarpiu viskas buvo pradėta pakankamai vėlai ir dabar daugelį valstybių narių matom tą vėlavimo problemą. Valdžios struktūros dar nebuvo paskirtos, tačiau gali iškilti panašių problemų. Tad aš manau, kad iki metų pabaigos negalėsime paskirti kompetentingų asmenų, nes baigėsi 15 metai prasidės tuo kiti metai ir aišku, kad laikas prarandamas, o paskui tą vėlavimo pavyti, tą prarastą laiką atrasti vėl bus labai sunku. Ir čia mes kalbam ne tik apie supaprastinimą, labai svarbu patikrinti tam tikrus dalykus, tačiau į detalės leisit nenorėčiau. Ačiū. Dėkuoju. Tai jau baigime tada mūsų diskusijas. Jūsų e, klausimas. Septintoji rekomendacija. Ta trumpa deklaracija, kurią jūs minėjote, jinai atsispindi mūsų septintosios rekomendacijos pilname tekste, nes čia sakoma, kad reikia sustiprinti, toliau sustiprinti kontrolės sistemą, kurią vykdo valstybių narių audito institucijos. Tai yra, kad pateiktų jos kontrolės ataskaitas, kad užtikrintų, kad visos auditą vykdančios įstaigos mm, laikytųsi valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisyklių ir mes taip pat kreipsimės į nacionalinės institucijas, kad jos patvirtintų e, audito teisėtumą ir tvarkingumą. Pinigų įsisavinimas. Ar ne per daug skiriama lėšų, buvo klausiama. Mūsų nuomonė tai yra politinis klausimas. Jei yra teisėtumo, tvarkingumo e, veiklos sistemos, kurios gali būti e, tinkamai mm, patikrintos ir tinkamai veikiančios, tai lėšų įsisavinimas neturėtų kelti problemų. Ir mūsų specialioji ataskaita kuri pasirodys, bus kaip tik skirta įsisavinimo klausimai. Dabar žodis pranešėjai, mm, baigiančią diskusiją. Dėkui. Dar e, gerbiama komisarė, norėčiau atsakyti į pirmininkės klausimą. Noriu pasakyti tie rezervai, tos išlygos buvo, reservations buvo pateiktos ne mano generalinio direktoriaus. Mes esame pasirengę ir mano kolega čia šalia sėdintis gali daug konkrečios informacijos pateikti apie konkrečias valstybės narės, nes tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu norite, tai mes esam pasirengę tą informaciją pateikti. Dėkoju, gerbiama komisarė. Mes dar e, su jumis ir su audito rūmais apsikeisime informaciją raštu. Iš tikrųjų nepaliksim to klausimo taip ore pranešėja. Taip mes dar atsiūsime ir klausimų raštu, į kai kuriuos dalykus nebuvo iki galo atsakyta, e, trūksta daugiau informacijos, tai yra mes norėsime daugiau informacijos apie e, šalim konkrečiai e, skirtas rekomendacijas ir regionų generalinio direktorato nuomonės Europos partnerystės susitarimai norėčiau žinoti jūsų nuomonę apie tai, ar jie tinkamai atspindi Europos strategijos iki 20 metų tikslus. Klaidų lygis, e, klaidos viešuosiuose pirkimuose. Norėčiau paklausti, o kaip su tuo pakankamai dideliu valstybių narių skaičiumi, kurios ante eksantę sąlygų nesilaiko. 12 tokių valstybių narių yra, taigi norėtume gauti iš jūsų informaciją apie tai. Ir jūs minėjote Europos investicinį banką ir tarpusavio supratimo memorandumą, mm, kuris yra tarp komisijos ir Europos investicijų banko. Norėtume informacijos apie tai. kai kurios šalis, kaip jau buvo minėta, labai mažai europinių lėšų įsisavina, tai mm, mus neramina. E, auditorumai mini keturias valstybės narės, kurių mokėjimo įsipareigojimai 15 procentų viršyje numatytas lėsas, lėšas. Tai yra mano šalyje, jūsų gerbiama komisarė, E, šalis, tai yra šalis, kurioje yra auditorumai ir pirmininkės e, šalis, pirmininkės valstybė narė. Taigi ačiū gerbiamą komisijos narę už tą e, patiktos informacijos kiekybę ir kokybę. Dėkojame audito rūmams už labai geras rekomendacijas ir dėkojame regi komiteto nariam už dalyvavimą ir aš, kaip pranešėja, savo ruoštų dalyvausiu regi komiteto posėdėje mm, sausi. Dėkui, gerbiama komisijos narė, dėkoju jūsų komandai. O dėl bendro, ar tai turėtų būti primama bendro sprendimo būdu, tai norėtume dar pasiaiškinti šį klausimą, taigi ir toliau palaikysime ryšius ir labai džiaugiamės, kad atvykote į mūsų posėdį. O dabar einame prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra specialioji ataskaita skirta Europos. E, tai yra kova su korupcija žodis pranešėjai. Dėkoju. Pinigų plovimas pakerta Europos piliečių e, teisę į demokratinę visuomenę, į visuomenę, kurioje yra įstatymų viršenybė. Daugelis tyrimų parodė, kad Europos piliečiai pasitikė, kad jų vyriausybės ir ins, tik labai nedaug Europos piliečių pasitikė vyriausybėmis ir ES institucijomis kovojant su korupcija. Tik tai 23 procentai mano, kad vyriausybės efektyviai, veiksmingai kovoja su korupcija. 14 metų ataskaita skirta kovai su korupcija teigia. kad per metus mums tai kainuoja tik 120 milijonų eurų. Aišku, kad reikia e, politinės valios kovoti su korupcija. 67 straipsnis mm, Europos e, Sąjungos startyje numato, kad ES turi užtikrinti e, saugę erdvę gyventi piliečiams ir kovoti su korupcija, o 83 straipsnis teigia, kad turėtų būti nustatyti minimalūs reikalavimai kovoti su uh, svarbiais tarp valstybiniais nusikaltimais, organizuotais nusikaltimais, pinigų plovimu ir kitais tarpvalstybiniais nusikaltimais, kurie susiję su finansiniu sukčiavimu. Lisabonos sutartyje nurodoma, kad ES turi veikti skrai, skaidriai. 15 straipsnis tą nurodo ES pagrindinių teisių hartija irgi tam skiria dėmesio. 12 metų kovo 14 Europos parlamentas sukūrė specialų komitetą skirtą kovai su korupcija, pinigų plovimu. Ir tas buvo padaryta reaguojant į šio reiškinio didėjimą Europos Sąjungoje ir tai, kad e, korupcija, organizuotas nusikalstamumas kenkia mūsų piliečių ir įmonių saugumui. Tas specialusis komitetas siekia taip pat ir pagerinti bendradarbiavimą tarp teisės saugos institucijų. Komitetas suorganizavo 20 posėdžių, kuriuose dalyvavo įvairūs ekspertai, šimtas įvairių ES institucijų atstovų, atstovų iš jungtinių tautų, pasaulio bankų, mokslininkų, teisėjų, nevyriausybinio organizacijų atstovų. Buvo atlikta analizė, atlikti tyrimai, kurie rodo, kad korupcija yra pasaulinis reiškinys ir dėl to reikia bendrų pastangų su tuo reiškiniu kovojant. Taip pat reikia koordinuoti įvairiais įmanomais lygiais teisės saugos institucijų pastangas. Turime mm, geriau numatyti e, bendradarbiavimą tiek valstybių narių lygmenių, tiek tarptautinių lygmenių. Turime mm, remtis savo patirtimi ponios Ferrara pranešimas iš lybė komiteto didžiausia dėmesį skiria e, šiem dalykam. Nepakankamai suvokiama ši problema, nors ES vienas iš prioritetų yra kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Nėra vienodų taisyklių kovoti su korupcija Ir yra labai daug būdų nelegalius pinigus padaryti legaliais. Tie, kas užsima organizuotais nusikaltimais, kas veikia šioje mm, sferoje, yra labai lankstus ir visat užbėga mum už akių. Korupcija yra ekonomikoje įsišaknės reiškinys, čia problema yra kaip užtikrinti, kad įstatymų būtų laikomasi, bet reikia taip pat ir mm, veikti tre, prevencijos srityje, stebėsenos srityje ir užtikrinti didesnį skaidrumą, skatinti įstatymų viršenybę. Be to, e, problema yra ta, kad nėra mm, aiškių taisyklių, skirtų liudininkų apsaugai, jei nesugebėsime tinkamai apsaugoti liudininkų, jie tiesiog liudininkų liudijančių apie tokius nusikaltimus nebus. Konfiskuotos lėšos. Čia reikia tų konfiskuotų lėšų ir turto valdymo sistemos. yra ryšys, aiškus ryšys tarp organizuoto nusikalstamumo ir nelegalios migracijos. Yra nusikaltimai atliekų tvarkymo sistemose, viešųjų, pirkimo, viešųjų pirkimų sistemose ir ES turi visomis priemonėmis kovoti su šią problemą. Veiksmingiausia tą daryti būtų visą apimančios politikos priemonėmis ES lygmenių tie, kas priima sprendimus, turėtų aiškiai pabrėžti, kad turime veikti bendrai, reikia taisyklių, standartų, normų kovai su korupcija, kad pakirstume jos šaknis. Ja, vielen Dank. Wir haben einen Meinungsaustausch heute, weil Na, čia yra keitimasis nuomonėmis šio klausimu, nes nuomonės projektas bus pateiktas vasario 23 dieną. Toliau, pana Konecki. Grazie, grazie Presidente. Io ringrazio molto anche la collega Pitteira per... Pane Činici, labai ačiū, noriu padėkoti ponė Pitera už jos projektą iniciatyvą rengiant šią nuomonę, naudojantis Krim komiteto rezoliuciją ir pranešimu. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie šiandien prie diskusijos ir prie nuomonės rengimo, nes aš esu šešėlinė pranešėja. ne tik dėl profesinių E, pareigų, bet aš esu įstikinusi asmeniškai, kad šiandien yra artimas ryšys tarp kovos su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija vieno, vienoje pusėje ir ES finansinių interesų apsaugos iš kitos pusės. Manau, kad šios dalykus reikia analizuoti kartu ir labai svarbu atičiai analizuoti ir ekonominę ir finansinę sistemą ES. Akivaizdu, kad korupcija ypač kenkia viešiesiams finansams, ypač sukčiavimas ir korupcija ne tik viešajame sektorioje, bet ir privačiame. Sukčiavimas ir korupcija, galima sakyti, yra svarbiausios priemonės, kurias naudoja organizuoti nusikalteliai, siekdami pasipelnyti neteisėtai. Ir taip kenkdami bendries interesams. Tai turi poveikį ne tik tesnė prasme, bet tai turi neigiamą poveikį ir kon konkurencijai. Apskritai tai yra neigiamas poveikis ekonomikai, kuris sukuria tarsi ir tą tokią lygiai grečią e, ekonominę sistemą tūnančią šešėlyje. Na, taip atsiranda nauja ekonominė sistema, tarp valstybinė sistema, kur juda ir finansai. Ir tai turi didžiulį neįgimą poveikį ES interesams. Dar kartą reikia grįžti prie tų išvadų, kuriuos padarė Krim komitetas ir kurios buvo pateiktos parlamento rezoliucija 13 metų spalio 23 dieną reikėjo identifikuoti tas priemonės, kurios būtų veiksmingiausios kovojant su tokia sukčiavimo ir, ir nusikaltimų sistema tarp valstybinių mastų. Nes, kaip visi žinome, tokias priemonės naudoja organizuotų nusikaltelių tinklai. Aš kaip sakė pana Pitera, noriu pasakyti, kad labai svarbu pabrėžti būtinybę kovoti su korupcija ir naudoti net vien tik tai represinės teisinės priemonės, bet prevencinės administracinės priemonės. Pavyzdžiui, reikalauti skaidrumo viešosiose sąskaitose kalbėti apie finansinių srautų atsakamumą, tinkamai sekti ir stebėti viešų pirkimų sutartis, taip pat stebėti procesus teismų sistemose. Manau, kad labai svarbu kalbėti ir apie pilgamas priemonės, tokį turto areštą, netgi be teismo nuosprendžio. To yra iš tiesų paprašę tiek taryba, tiek parlamentas svarbiose deklaracijose patvirtintose 2014 metais. Po ko buvo patvirtinta ir direktyva skirta šiai sričiai. Yra kitų sričių, apie kurias norėčiau pakalbėti daug e, detaliau po pirmojo apsikeitimo nuomonėmis. Dar vienas aspektas susijęs su šią problemą yra Europos viešų institucijų atsakomybės ir, ir e, Europos prokuratūros įsteigimo. Tai būtų labai svarbus būdas saugoti ES finansinius interesus. Manau, kad Europos prokuratūra būtų labai svarbi grandis kovoje su korupcija, nes ji užpildytų kai kurias spragas e, ar padėtų spręsti problemas tarp valstybinių lygmenių. iš tiesų čia yra ir nacionalinė dimensija, tarpvalstybinė dimensija ir turime siekti geriau tos skirtingus nusikalstamumo lygmenis valdyti. Taigi reikėtų kur kas dar giliau e, dirbti šioje srityje, kuriant antikorupcijos politiką ir Aišku, visos institucijos yra atsidavusios kovai su korupcija. Dabar noriu padėkoti dar kartą nuomonės autoriai ir, kaip sakiau, ne vieną kartą dar e, lauksiu tolesnio bendro darbo e, šioje srityje. Ačiū toliau, ponas Vali. Ačiū pirminkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą, nes ji pateikė mums gana išsamų kontekstą, kuriame galime toliau dirbti. Labai malonu matyti, kad biudžeto kontrolės komitetas nori dirbti šioje srityje, identifikuojant problemas susijęs su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, nes ši e, problema turi didžiulį poveikį mano šalyje. Tai aš, aišku, kad ji turi poveikį visoms valstybės narėms, nes organizuotas nusikalstamumas šiuo metu yra tarp valstybinis reiškinys, jį galima aptikti visose valstybės narėse. Kai dėl biudžeto kontrolės, tai mums reikia žvelgti tai per Europos biudžeto prizmę, kurio negalima naudoti nelegaliai veiklai. Kartais analizuojant veiklą susijęs su Europos fondais, su dideliais projektais, kuriuose dalyvauja, pavyzdžiui, ir Europos investicijų bankas, turime užtikrinti, kad viskas būtų daroma tinkamai. Viešųjų pirkimų srityje reikia užtikrinti, kad čia būtų įtraukti ir teisėjai, ir te, teisininkai, nes, pavyzdžiui, šiuo metu Italijoje nelabai teisėjai turi e, kompetencijos šioje srityje. Taigi svarbu atsižvelgti į tokius dalykus. Tarp valstybiniai nusikaltimai yra tas reiškinys, su kurio turime kovoti, reikia siekti valstybinio, tarp valstybinio skaidrumo. Jeigu šiandien įtrauksime bankų, tai turime kelti jų atsakomybės klausimą finansinių srautų prasme, jeigu jie tinkamai nevaldo tų procesų, reikėtų kelti atsakomybės klausimą, klausimus. Nes e, jeigu skaidrumo nebus, tai daug kas slėps už to neskaidrumą. Taigi korupcija turi traukti ir finansinės institucijas, bankai pirmieji turi, būti pademonstruoti, turi pademonstruoti, kad jie yra visiškai skaidrų šioje srityje. E, daugelis šalių šiuo metu neturi tinkamos politikos siekiančios bankų sistemos skaidrumo. Tai yra esminis dalykas. Yra nemažai atvejų, kuomet spauda paskelbė nes skaidrų pinigų judėjimą. Taigi skaidrumas yra esminis dalykas. Mane taip pat labai domina ir muitinės vaidmo, nes neįlankiausi Hamburgė ir susipažinau su tokia globalizacija, kuri matoma buvo tiesiog e, Hamburgo oro uoste, kur tūkstančiai siuntinių konteinerio atvyksta kasdieną ir tai didžiulė problema kontroliuoti juos visus. Ta problema ryški ir Italijoje, nes kontrolė turi būti vykdoma greitai, nes importuojama įvairiausių nelegalių dalykų, narkotikų, ginklų. Mums reikia tinkamo reglamentavimo kovojant su e, tokiu tarptautiniu nusikalstamamu. Na. Kitas dalykas, kuris buvo minėtas, tai yra e, liudininko apsauga, taip pat areštuotas turtas. E, reikės mums darbuotis kartu, nes šis tekstas tikrai turėtų turėti pritinės vertės turėtume parengti tinkamas priemonės, kad būtų galima kovoti su korupcija tarptautiniu lygmeniu. Ačiū. Ähm, Labai ačiū. Manau, kad jeigu kalbėsime apie Italiją, tai yra puikus pavyzdys, kaip vykdoma neteisėto turto konfiskacija ir taikomas įvairios priemonės, kovant su organizuotu nusikalstamumu, galima daug ko pasimokyti iš Italijos ir būtų gerai pasinaudoti jos patirtimi. Pana Ulrich Olaf atstovė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija pritarė parlamento nuomonė. O būtent organizuotas nusikalstamumas ir kova su juo yra vienas svarbiausių temų. 2011 metais komisija priėmė antikorupcinių priemonių paketą, kur numatytas mechanizmas, e, leidžiantis kovoti su korupcija. Mūsų pranešėjas jau sakė, kad Krim komitetas e, rengia seriją posėdžių, kurio tikslas parengti rezoliuciją. Komisaras šiame, šiame 2013 metais dalyvavo viename iš šių susirinkimų. Tuo metu Europos komisija pabrėžė tam tikras iniciatyvas, kurių tikslas buvo toks pat, kaip ir šio Krim komiteto pranešimo. O būtent buvo siūloma įkurti Europos prokuratūrą, tai yra labai svarbu. Uh, Svarbu ir tai, kad ši prokuratūra veiktų efektyviai ir kad ji galėtų dirbti nepriklausomai, kad būtų galima pasiekti uh, tų rezultatų, kurių tikimasi. Direktyva susijusi su finansiniu interesu apsauga, pasitelkiant baudžiamasias priemonės, irgi yra labai svarbus uh, siūlymas. Kol kas tos e, dėrybos šiek tiek pristabdytos, kadangi mes sutinkame, kad reikia siekti pažangos, tačiau svarbu taip pat ir nustatyti Europos prokuratūros kompetencijos rytis, kas galėtų būti kompetentingas, kalbant apie kovą su korupcija kas galėtų ginti ES finansinius interesus. Visa tai yra susiję taip pat ir su PVM klausimu. Krim pranešime apie tai yra plačiai kalbama. Dar pernai mes sulaukėme siūlymų pagerinti administracinį bendradarbiavimą PVM srityje. Ir taip pat turėjome atsimti savo siūlymą dėl kitų finansinių interesų 2004-2006 metais pateiktą. 2016 metams komisaras Muskovičiai pasiūlė veiksmų planą tam, kad būtų galima PVM srity imtis konkrečių priemonių. E, pažiūrėsime, ką yra įmanoma nuveikti, kad savo tikslų galėtume pasiekti. Mes taip pat turime ir programą Herkulis, kuri padeda e, kovoti su cigarečių kontrabanda. Tai yra labai svarbus finansavimo šaltinis organizuotam nusikalstamumui. Mes taip pat finansuojame mokymus valstybės tam tikroms struktūroms, kad galima būtų pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ir galiausiai parlamentas ir taryba rugsėjį priėmė 155 reglamentą, kuris vėlgi padės pagerinti bendradarbiavimo lygį tarp įvaigių administracijų struktūrų. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pone pranešėja, žodis jums. Dėkoju, pone pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad pasidalijote šią įdomią ir svarbę informaciją. Aš iš tikrųjų atsižvelgsiu tai, kas buvo pasakyta ir sieks, manau, kad siekti didesnio bendradarbiavimo yra labai svarbu, kadangi tai yra tema, kuri ir mums labai rūpi. Dėkuoju. Ja, vielen Dank. Wir rufen diesen Punkt wieder auf, wenn äh, am 23. Februar. Dėkuoju. Vasario 23 grįšim prie šio klausimo, o štai dabar pereisime prie kitų darbo atvarkės klausimų. Tai yra 15 15 e, auditorumo ataskaita dėl priemonės susijusios su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir pagalbos rytų Afrikai. Ponas Lėnė, žodis jums. Ponas Lėnė, dėkoju, ačiū parlamento pranešėjų parengusiam puikų darbo dokumentą. Kaip sakėte, tai yra tas, ta priemonė, kuri yra skirta energijos ryčiai 13-16 metų laikotarpiu. Etijopija buvo atliktas tyrimas, siekiant patikrinti pirmą ir antrąją priemonę. 258 milijonai eurų e, buvo skirti 142 projektams. Šie projektai buvo susijęs su e, atsinaujinančiais energijos šaltiniais. 80 procentų jų buvo susiję būtent su jais. 12 procentų projektų buvo susijęs su iškastiniu kūru. E, 3 tiksliau procentų atveju buvo kalbama apie iškastinį kūrą. Mes apie Zambiją, Madagaskarą ir Tanzaniją kalbame. 6 milijardai eurų buvo skirti Rytų Afrikos projektams. Būtent apie šią zoną ir kalbame, prie jos ir susitelkėme. Nes ten sunkiausia prieiga prie energijos šaltinių. 16 projektų peržiūrėjome remdamiesi trim klausimais. Pirmiausia, ar projektų atrinkimas buvo teisingas, antra, ar projektai buvo tinkamai kontroliuojami ir trečia, ar tikslai buvo pasiekti. Keletas pastabų šią temą. Europos komisija atliko neblogą darbą, užtikrinama prieiga prie atsinaujančių energijos šaltinių. Dauguma atvejų E, palengvėjo prieiga prie energijos šaltinių. Daugiau skaidrumo čia negu tamsių zonų, tačiau yra dar keletas pastabų. Pa, projektams subsidijas e, buvo teikiamos subsidijos, o tarpu, kai buvo e, jau atliekant vidinį vertinimą tam tikrus spragų projektuose. 156 projektams buvo tų spragų ir trūko projektų realizavimo nustatymo. Ketvirtis projektų nepasiekė nustatytų tikslų, nebuvo pasiekta tų rezultatų, kurių tikėtasi. Ir dėl įvairiausių sunkių aplinkybių, tačiau trys ketvirčiai projektų buvo sėkmingi, tai yra irgi labai svarbi žinia. Taigi yra galimybė ateityje užtikrinti visiems prieigą prie atinaujinančių energijos šaltinių. Trys šalis Madagaskaras, Tanzanija ir Zambija e, pasinaudoju tais projektais, aš pats vykau į Tanzaniją ir komisija vyko į kitas šalis, taip pat Arušos regione lankiausi pats Tanzanijoje, mano, pos, mano įspūdžiai taip pat buvo puikus. Nevyriausybinės organizacijos tose šalise deda pastangas, kad projektai būtų įgyvendinti, kad būtų pasitelkimi plačiau atsinaujančius energijos šaltiniai. Vietos bendruomenės tos projektus vertina labai teigiamai. Taip pat buvau susitikęs su projektų vadovais. Tanzanijoje atsinaujančių energijos šaltinių skatinimas priklausys nuo dujų išteklių, kad būtų galima jas tinkamai traukti į energijos šaltinių mišinį. Tai yra šiokia tokia problema. Jeigu paaiškėtų, kad bus rasta iškastinio kūro, tai lieka tokia rizika, kad vietos politika pasikeis, bus mažiau dėmesio skiriama atsinaujinėms energijos šaltinėms. Man susidarė diskusijų metu toks įspūdis, kad Tanzanijos vyriausybėje vis tik pakankamai suvokiama, kad reikia skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Mes pateikime tris rekomendacijas kaip audito rūmai ir tai išplaukia iš mūsų pastabų, iš to, ką matėme. E, būtina geriau prižiūrėti projektus, geriau juos atrinkti ir trečia, užtikrinti jų tvarumą. E, rekomendacijų detalės yra išdėstytos pranešime, kurį teikia pranešėja, siūlau pasperžiūrėti. Mes pateikėme tris rekomendacijas. Štai šalia manęs matote poną Lokatelį, Jis auditorumuose kūruoja šį klausimą. Tad jeigu turite kokiu nors klausimu ar pastabų, mes esame pasirengę juos reaguoti pagal mūsų tenkančią kompetenciją. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Prašom, žodis pranešėjai. Thank you, chair. <clears throat> Dėkoju, pirmininkė. Ypač džiaugiuosi galėdamas dirbti su dokumentu skirtu atsinaujinančiams energijos šaltiniams Afrikoje, kai Paryžioje vyksta COP21 susitikimas. Noriu padėkoti specialiau, specialiaus pranešimo auditoriui. Noriu padėkoti taip pat ir Klausui Lėniai. Afrikoje yra labai didelis atsinaujinančios energetikos potencialas. Ir aš manau, kad jį naudinga naudoti ne tik Afrikos valstybėms, bet ir mm, kitoms pasaulio šalims. Tai yra e, viena iš svarbiausių dabar Paryžiuje vykstančių dėrybų temų. E, Afrikos atsinaujinanti energetika e, būtų naudinga ir valstybėms narėms. Mes galėtume padėti Afrikos e, valstybėms mažinti e, anglės dvideginio ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Tai atitinka mūsų tvaraus vystimosi tikslus, tai atitinka tai, ko siekiama, dėl ko siekiama dabar susitarti Paryžiuje. Specialioji ataskaita e, susitelkia ties 16 projektų Rytų Afrikoje, Kenijoje, Madagaskarė, kitose šalise. Programo numatė 475 milijonus eurų, tai nemaža suma. E, galime laikyti, mm, kad tai yra bandomasis projektas pagal žaliai klimato finansavimo projektą skirtą besivystančioms šalims. Ir pasinaudojančio projekto rezultatais galime geriau planuoti ir geriau įgyvendinti kitus ateities projektus ne tik Afrikoje, bet ir kitur. Manau, kad Visi reikalingi skaičiai yra pranešime. Nenoriu čia per daug gilintis į skaičius. Pranešimas aprašo, kokie projektai buvo vykdomi energijos paskirstimo, energijos sistemų valdymo ir taip toliau. Kas yra svarbu, nors e, šių projektų rezultatai labai tikimės padės tom bendruomenėm, kuriuose projektai buvo vykdomi, pereiti prie atsinaujinančios energijos, tie projektai turėjo trūkumų. Ir turime rimtai iš jų pasimokyti, turime pasimokyti, e, kaip geriau planuoti ir vykdyti tokius projektus. Pirmiausia, turime e, projekto planavimą geriau organizuoti, e, planuoti keletą scenarijų nes praktika parodė, kad planai ne visuomet buvo tinkamai parengti, ne visad viskas tinkamai buvo suprojektuota. Taip pat labai svarbu užtikrinti politikos testinumą, ekonominis ir uh, aplinkosauginis tvarumas taip pat yra labai e, svarbus vykdant investicinius projektus ir siekiant efektyvių rezultatų. Kitas dalykas, kurį reiktų pabrėžti, tai yra geresnė vietos bendruomenių, geresnis vietos bendruomenių integravimas. Reikia ne tik jiem uh, primesti, nusiųsti kažkokius projektus, bet aktyviai integruoti, įtraukti tas vietos bendruomenės į tų projektų planavimą ir vykdymą, nes tik taip užtikrinsime tų projektų tvarumą. Mm, tvarumą užtikrinsime, jei tos vietos bendruomenės jaus, kad tai yra jų projektai, o ne iš išorės nuleisti projektai ir taip taip pat galėsime geriau atsižvelgti į vietos bendruomenių interesus, geriau užtikrinti jų teisės, kad tie projektai nebu, nepadarytų tom vietos bendruomenėm daugiau žalos negu naudos. Nes galbūt pasieksime e, tos žaliosios energetikos tikslo, bet um, pakenksime vietos bendruomenė, taigi turime siekti, kad taip nevyktų. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie klaidas, pažeidimus, labai svarbu ne tik tinkamai suprojektuoti ir vykdyti projektą, bet ir stebėti, kaip uh, veikia tas projektas, uh, kad pašalintume netitikimus, klaidas ir pasižiūrėti e, tos problemos, dėl ko atsiranda, jei dėl kažkokių biurokratinių sudėtingų procedūrų ar dėl galimos korupcijos. Turime mm, šį dalyką labai griežtai kontroliuoti turime griežtai kontroliuoti, kaip naudojami Europos mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi norėčiau padėkoti auditorumams už tą specialiąją ataskaitą, noriu padėkoti gerbiamam Lėnė. Mes savo pranešime sutinkame su auditorumų pastabomis ir manau, kad tai, ką mes parengėme, E, turėtų būti primtina ir mūsų komitetui. Dabar Jans Gair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju mūsų šešėlinį pranešėją Jaroslavą, kuris negalėjo šiandien atvykti, tačiau patikė man keletą savo komentarų. Geriausia būtų turbūt paskaityti tai, ką jisai man perdavė ši priemonė reiškia, kad būtų siekiama pažangos e, energetikos srityje vystimosi politikoje pirmą kartą pritarėm tam požiūrėm, nes manome, kad prieiga prie tinkamos įperkamos energijos yra iš anksnėje sąlyga kovai su skurdu. Pranešimo išvados, rekomendacijos ir darbinis dokumentas yra labai svarbus šią prasme, ypač diskusijų dėl paramos švariavis energijos projektams besivystančiose paramose pa, paramos didinimui, ypač turint galvoje klimato darybas. Verta pabrėžti, kad dauguma projektų gali būti laikomi sėkmingais. Taip pat norime pabrėžti tai, kad šie projektai buvo įgyvendinami sudėtingomis sąlygomis. Todėl verta paminėti, kad trys ketvirtadaliai peržiūrėtų projektų buvo sėkmingai įgyvendinti e, su dideliu tvarumu, nepaisant e, trūkstamų vietos pajėgumų ir nors ketvirtis projektų turėjo trūkumų, e, įvairių rūšių trūkumų, reikia manyti, kad EKR ES energijos priemonė yra sėkminga. Taip pat džiaugiamės, kad pažangos pasiekti per, per antrą konkursų etapą dėl to, kad buvo, buvo įvestas privalomų tinkamumo analizų teikimas. Tačiau yra problemų, kurias reikia spręsti. Pirmiausia, atranka ir e, įvertinimas projektų turėtų būti stiprinami. Neįmanoma skirti finansavimo projektams, kurie laikomi nepakankamai gerai parengti ar nenumato realistinių tikslų, netinkamai planuojamas įgyvendinimas. AKR pranešime taip pat E, pabrėžiamas ir vertintojų vaidmuo. Aišku, kad daugiau reikia dėmesio skirti vertintojų atrankai ir jų kvalifikacijai, kad būtų išvengta klaidų ir netitikimų jų vertinimuose ateityje. Kitas klausimas svarbus yra projektų stebėjai sena, jų įgyvendinimas, kurie daugeliu atveju atrodo nepakankami iš tikrųjų apsilankamai vietoje turėtų būti reguliaresni. Tuo pat metu įmanoma sustiprinti ir stebėsenos procesą įtraukant vietos bendruomenės ir NVO. Ir šią prasme pranešėjo pasiūlymai yra sveikintini. Ir pagaliau verta pastebėti, kad kol kas tik tai 50 procentų lėšų buvo skirta EKR EU, e, ES e, priemoniai. Tai turėtų mums šiek tiek e, kelti nerimą. Apskritai priemonė veikia pakankamai gerai ir atlikus e, siūlomus patobulinimus, tuos trūkumus būtų galima pašalinti. Ačiū. Ačiū, daugiau niekas kalbėti nenorėjo. Taigi, DEFCO dabar e, atstovai žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti jums, pranešėjai, auditorumams už e, programos gerą įvertinimą. Labai retai išgirstame tokių pozityvių komentarų. Tai malonu. Mes manome, kad tai buvo išskirtinai sėkminga programa. Per programavimo laikotarpį mes bandėme ją gerinti. Ir tikrai galime pritarti audito rūmų rekomendacijoms, pasistengsime, kaip galima geriau jas gyvendinti. Antrasis konkurso etapus įtraukia jau ir tikimybių studijų reikalavimą, kad būtų geriau parengti projektai. Sistemingai stebėme dabar visas programas, siekdami sugebėti reaguoti bet kokiu momentu. Na ir noriu pateikti keletą papildomų komentarų, kadangi programa yra sėkminga. Pirm... Per pirmuosius du konkursus panaudojame apie 320 milijonų. Mes manome, kad pasakėme apie 15 milijonų žmonių, taigi už 20 eurų vienam žmogui mes, pa, mums pavyko ženkliai pagerinti žmonių gyvenimą, kai kalbama apie energijos tiekimą. Aišku, kad čia kalbama tik tai atsino, apie atsinaujančios energijos š, e, šaltinius. Tai sudarė didžiąją programos dalį, kaip sakė ponas, ponas plėne, kai kuriuose šalise rasta mineralinį iškasinų, tačiau būtų daug brangiau sukurti infrastruktūrą, jeigu reikėtų kurti dujų tinklus ir panašiai, o ne plėtoti atsinaujinančios energijos sistemas. Manau, kad puikiai prisidėjome prie e, elektros tiekimo plėtros šitose šalise. Išvados, kurias padarėme mes patys, reiškia, kad galima renktis trečiam konkursui, kur kofinansavimo ligmuo galėtų būti mažesnis, kad projektų organizatoriai patys daugiau lėšų skirtų. Tai būtų labai gerai ir šiandien Paryžioje pradėtas naujas etapas elektrifikavimo, kur privačios kompanijos labiau įsitraukti ir kofinansavimo lygis galėtų sumažėti iki 10 procentų. Taigi, darydami išvadas iš šios priemonės panaudojimo, galima galvoti apie ilgalaikius tikslus, siekiant, kad kuo daugiau namų ūkių ir bendrovių gauti energiją iš atsinaujančių šaltinių. Taigi darysime viską, kad atsižvelgtume į Europos audito rūmų e, rekomendacijas, pranešėjo rekomendacijas ir jas panaudoti tolesnėme darbe. Ačiū. Dėkuoju. Ponui Lėnė galėčiau suteikti žodį. Ponas Lėnė, ačiū. Iš tikrųjų labai įdomus pranešimas. Ir pritariu pranešėjui. Vyks diskusija, suprantama. COP pirmiausia, 21. tai šiek tiek e, vėliau vyksta po e, vadovų sutikimo su Malta. Ir galėčiau pritarti tam, ką minėjo ekspertai. Susidaro toks įspūdis, kad kalbama tik apie e, atsinaujinančius energijos šaltinius, kur tik ir tik jie gali pradėti išspręsti tas problemas. Su saliginai nedidelėm investicijom pasiekiama puikių rezultatų. Norėčiau pasakyti štai, ką su iškasiniu kūru yra ta problema, kad žmonės sako, na, kad štai, jeigu randama naftos ir dujų, tai iš karto žmonės pradeda galvoti apie byrančius dolerius. Tačiau šiuo atveju reikėtų, kad tendencija išliktų kitokią. Be abejo, mums teks labai didžiai prižiūrėti, kas vyksta gyvendant projektus nes iškastinio kūro naudojimas ir skatimas jį naudoti nebūtų didelės pažangos rodiklis. Ir aš manyčiau, kad tai yra visiškai antriniai dalykai, bet šiuo atveju turime likti budrus, visi tą suprantame ir tiesiog įgyventinus šias programas, pasirenkant šias alternatyves energijas, galime pasiekti puikių rezultatų, kad situaciją galime pagerinti nieko regis naujo ir nepridėjau. Ir ačiū, kad perimėt iš mūsų tą estafetę. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Prašom, žodis pranešėjų. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad tarp komisarės ir auditorumų vyksta puikiai diskusija vokiškai. Aš vokiškai joje sudalyvauti negaliu. Tiesiog noriu apibendrimas pasakyti, kad dėkoju šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Pasistengsiu atsižvelgti visas išsakytas pastabas. Man atrodo, nesunku bus suderinti visų pozicijas. Dar viena pastaba. Labai džiaugiuosi girdėdamas, jog yra planuojama tęsti programą ir e, kad bus kita programa po šitos įgyvendinimo. Na, iš tikrųjų, tai yra pavyzdys to, kaip efektyviai naudoti ES fondus besivystančiose šalise, užtikrinant pereimą prie kitokios energijos. E, tai padeda kovoti su skurdu, su energetiniu skurdu, padeda žmonėms gauti geresnę prieigą prie energijos. Visą tai yra iš tikrųjų puikus dalykas. Matome, kad nepaisant visų anksčiau būsių nesklandumų, pakeliau ta programa yra gyventinama sėkmingai, buvo pasimokyta iš ankstesnės patirties. Ir iš tikrųjų šiuo atveju galime sakyti, kad ta programa gali būti pavyzdys tolesniems visiems planavimams. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Na štai šitą iki dvasia tokia prieškalėdinė, kad viskas atrodo labai pozityviai. Išsiepėm savo darbo tvarkę. Ačiū visiems dalyvavusiems posėdį iki šiol. Bet dar turime vieną klausimą darbo tvarkėje. Misija Graikijoje. Galėčiau trumpai jums pristatyti, kaip viskas vyko. Savo plankose turite dokumentą šiuo klausimu turite tos misijos ataskaitą. Graikijai ir ES biudžetui buvo labai svarbi misija. Noriu pirmiausia padėkoti visiems kolegoms, kurie vyko kartu su manim. Ačiū. Ponui Slaplik ir Svietičiai abiems patarėjams, kurie šią misiją puikiai parengė. Šimtas šešiasdešimt projektų apėmė e, mūsų mūsų, mūsų aptariama sritis. Europos komisija 6-7 laiko labai rizikingais. Mes parinkome du projektus iš šio sąrašo. Čia komisija buvo nusprendusi taikyti papildomas priemonės ir regis dabar jie vyksta daug sklandžiau. Mes keliavome po Graikiją 1,8 milijardai eurų tiek siekia finansavimas ir tai, už, už tas lėšas bus tiesiamas e, Tesalonikų metro 380 milijonų eurų, 28 milijonai kitam projektui svarbiam, nes kadastras, tai yra kadastro sudarimo projektas ir tai labai svarbu, 41 milijonas eurų tiltą, Europos notifikavimo sistema 5,5 milijonai eurų kofinansavimo. Tai yra tie rizikingi projektai. E, projektai šiek tiek vėluoja. Turime taip pat ir greitkelį ir geležinkelio liniją. Elektroninių bilietų sistema taip pat įtraukta greitkeliai, Sienėda Trikala ir AE65 numatyta 45 milijonų eurų finansavimo. Tai yra tokie normalūs projektai. Ką teko konstatuoti? Graikijoje ta centralizacija yra viena iš didžiausių problemų, kadangi nėra tos savokos, kad projektai būtų laikomi savais E, vietos ir regioninės struktūros dėl to nepakankamai įsitraukia tų projektų įgyvendinimą, o reikėtų, kad jos labiau įsitrauktų ir užtikrintų tų projektų gyvybingumą ir testinumą. Pastebėjome, kad dažnai, kalbant apie didelius infrastruktūrus projektus, yra skirtumas tarp centrinės valdžios požiūrio ir regioninės valdžios priemonės. Bet jeigu visi jungs stabdžius ten, kur gali, kur reikia ir kur nereikia, tai reiškia, kad E, vietos kūrybiškumui nebebus kur pasireikšti. O kalbam apie stambius projektus. Pastebime, kad tie projektai kartais buvo ne visai realistiškai suplanuoti. Matėme, kad neva archeologija yra kaltinama tuo, kad vėluo vienas ar kitas projektas, neva buvo vykdomi kasinėjimai, dėl to nebuvo galima pradėti vienu ar kitų darbų. Be abejo, jeigu randama vertingų vietų kasinėjimui, tai be abejo, projektus tenka e, pavėlinti. Graikijoje taip gali nutikti, kad metams atidėti, atidėti projektai dėl tos priežasties, bet tai, tai nėra visai primtina Europos mokesčių mokėtojams. Reikia, kad Graikija primtų skubės priemonės. E, Mes konstatavome, kad visiškai e, suprantama problema yra žemio ekspropriacija. Jeigu 45 km greitkelio e, ruožas yra nenaudojamas dėl to, kad nėra galimybės nei įvažiuoti, nei išvažiuoti iš to greitkelio. Tai klausimas, ką daryti, turbūt reikia bandyti vykdyti tą žemio ekspropriaciją, kad ši problema būtų išspręsta. Būtent žemės įsigymo klausimai ir buvo vieni iš tų, kurie labiausiai rūpėjo mūsų komitetui, nes tikrai nepriimtina buvo matyti, kad tokios detalinintys stambesnius projektus. E, ekonominių požiūrių be abejo ir politinių požiūrių situacija nelengva. Mokesčių mokėtojai e, moka už projektų įgyvendinimą projektai, kurie mėnesius neturėjo valdytojų, nebuvo vietoje direktorių, kurie galėtų priimti sprendimus, projektai vėluoja dėl, pavyzdžiui, vyriausybių pasikeitimų. Tai štai tas toks nestabilumas valdymo yra tikrai nepriimtinas. Kodėl keičiantis vyriausybei reikia pakeisti, pavyzdžiui, ir projektų valdytojus, direktorius yra nepriimtina, visiškai nesuvokiama. Ir visa tai rodo, kad valdymo, kasdienio valdymo problemos vietose ir kelia didžiulių problemų. Komisija šių problemų kol kas dar neišsprendė. Grįžome iš Graikijos, jausdami didelį susirūpinimą, nes matėme, kad tos investicijos gali virsti griuvėsiais. Europos komisija turėtų mums pateikti tuos projektus, kurie yra nebaigti, kurie vėluoja. 52 projektai yra atidėti, 5,5 milijardai eurų biudžeto yra investuota į tai. Tai mums rūpi kokia tų projektų ateitis. Mums rūpi projektai, kurie bus finansuojami iš Europos Sąjungos, yra kitų, kurie jau 14 metų įgyvendinami. Tad gal jau laikas e, pasakyti, kad jie baigti turi būti įgyvendinti o kai kurių finansuoti gal neverta. Na, nebūtų geras sprendimas imti ir pasakyti, kad štai e, palikime viską taip, kaip yra, tiesiog nereikia ieškoti sprendimų, turi tęstis diskusija. Dėl tų atskirų projektų galbūt būtų galima priimti individualius sprendimus, nes juk nepriimtina, kad naujoje finansinėje programoje vėl pradedami e, deklaruojami projektai, kur aišku yra iš anksto, kad po septyniarių metų susidursime su lygiai tom pačiom problemom. Reikėtų priimti ad hoc, taip vadinamosius sprendimus, tiems individualiems projektams. 50 projektai yra probleminiai ir e, reikėtų, pavyzdžiui, gal pasakyti, kad jie nebebus finansuojami iš ES biudžeto iki metų galo. Tai štai. Lygiai taip pat ir du 14 rizikingų projektų. Ką su jais daryti, ar juos galbūt stabdyti, ar taip nežinia viskas ir pasibaigs. Nes gali atsitikti taip, kad, pavyzdžiui, busim finansavę e, pači, patį brangiausią tvenkinį antims. Dabar tas vandens telkinys yra nuodingas, vandens jame per mažai. Laukinės antis viena kita ten atskrenda, bet šiaip ar taip tai yra projektas, kuris yra sunkiai gyvendinamas. Iš tikrųjų, e, yra ir kitų projektų, kur rizika didelė. Svarbu išsiaiškinti, kokia bus jų ateitis, tai apima 20 milijardų eurų. Ir kadastras, kitas labai svarbus dalykas. Tai, kad kadastro nėra, yra visiškai nepriimtina susidaro įspūdis, kad tiems rizikinkiems projektams kyla pavojus, bet e, jie nesivu, nesuvokiami vietoje kaip rizikingi projektai. Negalima susitarti dėl to paties suvokimo tarp Atenų ir Briuselio. Ne vienodai matoma ta pati problema, kai dėl kadastro ir projektų valdytojų yra sakoma, kad e, 2021 metais galbūt tas kadastro projektas bus baigtas, aš manau, kad tai yra nebloga žinia. Tai, sakyčiau, yra netgi švieselė tokia, kad ir neriški tunelio gale. Na, išskyrus, aišku, atvejį, kad gal mums yra sakoma ne, ne visai tiesa, ar visai netiesa. Tad iki metų pabaigos reikėtų atlikti vertinimus, kad žinotume, kaip yra su tuo elektroniniu registru. Mes matome, kad pensininkai arba net mirusios sielos toliau egzistuoja. E, tame registre žmonės gauna lėšas tuo tarpu, kad jie, kai jie jau senėjanam pasaulį. Ir reikėtų dėl to notifikavimo, dėl to registro priimti reikiamus sprendimus. O vietoje mums sakoma, kad juk viskas gerai su tuo projektu. Jeigu teisingai supratau, po paskutinio vyriausybės pasikeitimo pasikeitė ir projekto direktorius. Situacija tikrai dramatiška. Vėlgi reikėtų atlikti bendrą įvertinimą. Na ir apibendrinant. Jeigu norime sulaukti administracinių sprendimų decentralizacijos, tie, kas priima sprendimus vietose, turėtų tinkamai valdyti projektus, tai jau būtų puikus pasiekimas. Kalbėjome su vienu iš projekto valdytojų, kuris mums pasakė, kokios pasiekmes yra to, kai finansiniai sprendimai susijęs su daugiau negu 50 tūkstančių eurų yra priimami administratorių Atenuose. Daugybė dokumentų ir taip toliau ir panašiai. Ir E, tai struktūrai, kuri tvarko tos dokumentus, reikia popieriaus, kurio taip pat kartais pritrūksta. Tai štai kokia situacija gali būti sunkiai suvokiama mūsų akimis. Reikėtų, kad Graikijos struktūros pačios, kad Graikijos politikai patys suvoktų, kad priėmė tam tikras priemonės, jie galėtų pasiekti geresnių rezultatų. Galima būtų sustarti dėl labai nedidelių priemonių ir Graikija tai padėtų ištrūkti iš didelių sunkumų. Tad man iš tikrųjų rūpi, kaip tęsis šis projektas ir taip pat svarbu, ką dar galima išgelbėti iš tų projektų. Kas nebus finansuojama ar nebebus finansuojama nuo 2016 metų, turi turėti finansinės pasiekmes. Ačiū ponui Lazaro iš audito e, rūmų. Europos komisija taip pat savo du pareigūnus nusiuntė į šią misiją. Dėkoju jiems už dalyvavimą ir darbą. Norėčiau pasakyti, jog liksime ir toliau budrus. Tai nėra joks grasinimas, tiesiog grėsmė kyla projektams. Mes norime, kad ta šalis pasiektų rezultatų, o jų bus galima pasiekti tik tada, jeigu projektai bus užbaigti sėkmingai. Mūsų prioritetas yra tas, kad projektai pavyktų, o tam Graikija turi pasistengti padaryti jai tenkančius darbus. Sausio mėnesį mes kviesime ministrą į biudžeto kontrolės komitetą. Kalbėsime apie biudžeto vykdymo patvirtinimą ir ketiname šį dialogą tęsti toliau su visomis Graikijos politinėmis instancijomis. Ir labai atidžiai stebėsim situaciją. Politinė diskusija atsimiausių laikotarpių ir taip pat renksime klausimus dėl ekspropriacijos. Mes be kita ko sakėme, kad į Graikiją dar būtinai sugrįšim. Vizitas vietoje buvo tikrai labai vaisingas. Ačiū visiems kolegoms, kurie vyko kartu su manim. Tiek norėjau pasakyti žodis, ponė Ajala. Prašau. Sí, eh, gracias, presidenta. Sí, yo también. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti savame, aišku, sekretoriatui už mm, didelį darbą e, rengiantis mm, šiai misijai. Nebuvo lengva, bet visur, kur reikia, pabuvome ir visus darbo tvarkės, pagal visus darbo tvarkės punktus atlikome darbus. Noriu padėkoti komisijai už visus atsiųstus dokumentus, jie buvo labai svarbus mūsų darbe, dėkojame už pasiūlymus, už galimus e, sprendimų pasiūlymus, sprendžiant iškilusias problemas. Norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus, į kuriuos galbūt nebuvo pakankamai dėmesio atkreipa, atkreipta. Nuvykome į Graikiją ekonominio žlugimo laiku. Žinome, kad Graikija yra archeologinių lobių šalis. Suprantame, kad infrastruktūros projektai, kai jie yra vykdomi, Mm, kainuoja brangiau dėl archeimų. Tai yra ekonomiškai subirėjusi šalis, neužmirškime šito. Tie projektai, e, kuriuos lankėme, autostrados, Salonikų metro, visas finansavimas buvo sustabdytas, nes šalyje tuo metu nebuvo mm, lėšų cirkuliacijos. Ir į tuos dalykus, ko gero, tie dalykai nepakankamai buvo paminėti. Taip, kai kurie projektai, kaip autostrados tiesimas, dėl ekspropriacijos problemų negali vykti tinkamai, kadastro problemos, dėl to, kad daug kur e, savininkai žemės yra labai mažų, žemės plotų savininkai. Aišku, kad nėra tokio sprendimo, kuriuo visas problemas išspręstume vienu smūgiu naudojant struktūrinių fondų lėšas turime laikytis pagrindinių principų, bet sprendimus siūlyti konkrečiai situacijai. Ir turime neužmiršti krizės, nes tai šaliai buvo tiek ekonominis, tiek verslo prasme, tiek, tiek visom prasmėm kaip tsunamis. Turime išsamei išanalizuoti komisijos siūlomus sprendimus. Šalyje vyksta 181 projektas. Ir turime e, suprasti, kad daugelis veiklos šešis, aštuonerius metus nevyksta dėl Graikijos krizės. decentralizacija. Ji padarė poveikį e, tam, kaip Italijoje e, leidžiamos europinės lėšos. Bet, pavyzdžiui, Vokietijos decentralizuota sistema ir mūsų decentralizuota sistema skiriasi kai kuriuose šalise mm, buvo mm, centralizuotos sistemos, kai kuriuose decentralizuotos, kai didesnė atsakomybė gavo vietos valdžios institucijos ir aš nežinau, Graikijai kokia sistema būtų parankesnė. Nežinau, ar regioninės valdžios institucijos turėtų turėti daugiau galių, kaip, pavyzdžiui, Ispanijoje, kur uh, europinės lėšos yra valdomos regionų lygmenių. Galbūt tai uh, supaprastintų lėšų valdymą. Aš suprantu, kad jei sprendimas priimamas Atenuose, net nepasižiūrint, kur tas projektas vyks ir nenuvykstant į tą konkrečią projekto vietą, tikrai situacijos nepalengvina. turime atidžiai viską išnagrinėti, kad rastume m, mm, tikrai realius sprendimus Graikijos problemoms. Manau, kad daugelį problemų e, lemia mm, tai, kad jau šešerius, nuo šešerių iki aštuonerių metų Graikijoje nėra jokio ekonomikos augimo. mes turime į viską atsižvelgti ir kiek galima padėti Graikijai vykdyti tuos projektus, ar tai būtų Salonikų metro ar kiti projektai. Mums trūko tam tikros informacijos, dar jos laukiame. Toliau tas autostrados gabaliukas, kurio negalima naudotis dėl to, kad mm, žemės savininkai nesutinka. Ne parduoti žemės. Noriu dar kartą pasakyti, kad Graikija buvo labai sudėtingoje ekonominėje ir finansinėje padėtyje, kai mes atlikom mm, tą tikrinimą, kai, kai vyko mūsų misija. Taigi, tą turėtume turėti galvoje. Ja, also Änderungswünsche sind natürlich äh, immer willkommen, aber ich möchte auch sagen, Žinoma, galima teikti pakeitimus. Noriu pasakyti štai, ką man karts nuo karto susidaro įspūdis, kad kartais mums tiesiog meluojama, tarsi mes e, gautume dvi skirtingas žinių versijų, versijas, kai dėl e, autostradas, tai projekto valdytojas pasakė, kad 63 procentais buvo įgyvendintas projektas, o inžinierius sakė 58 procentai. Taigi skirtingi skaičiai. Ir penkis kartus aš klausiau apie tai, kiek kainuoja vėlavimas statant geležinkelio liniją kalbu čia apie Titorėje Damokos projektai. Taigi, penkis kartus uždaviau šį klausimą ir penkis kartus jie pažvelgė man į akis, jie pasakė, kad jokio vėlavimo nėra. Po to sužinojau, kad metus vėluojama, nėra projekto valdymo dėl politinių priežasčių. Taip šiaip pradedė abejoti teikiamos informacijos patikimumu. Ir aš galiu įtraukti šią informaciją ir į mano pranešimą. Taigi man didelio įspūdžio tai nepadarė. Turime sugebėti pasikliauti mums teikiamais atsakymais e, žmonių ten dirbačių vietų pusės. Jau 11 metų turime reikalų su Graikija. Čia jau trečias vizitas buvo. Kiekvieną kartą susitinkame su valdžios e, e, įstaigomis. Jie visada viską pripažįsta, sukuria puikų įspūdį, jie pripažįsta problemas. Mes manome, kad puiku, dabar bus pažanga, tačiau niekas nepasikeičia. Toliau, e, audito rūmai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Negaliu nieko daugiau papildyti prie jūsų misijos e, rezumė ir prie ponios Ajalos pasisakymo. Buvo labai malonu lydėti biudžeto kontrolės komiteto delegaciją, buvo įdomu pamatyti situaciją vietoje, ji Nu, labai skirtingai dalykai yra žiūrėti į skaičius, audito užrašus ir e, vietoje viską pamatyti. Tai buvo labai gerai, ačiū. Ja, und wir sind auch echt rumgekommen, muss man sagen. Für die Europäische Kommission, Frau Bodi. Europos komisijos vardu, ponia Bodi. Labai ačiū, ponia Greslė. Manau, kad aš čia buvau jau birželio mėnesį ir mes rengėme šią misiją kartu su jūsų tarnybomis. Tai buvo galimybė ir mums lydė, prisidėti prie misijos. Ir po to e, imtis e, tolesnių veiksmų. Taigi dėkoju Jums už, už tą misiją. Mes visiškai pritarėme jūsų ataskaitos rekomendacijoms. Manau, kad apibūdinimas, ką matėme vietoje, yra teisingas. Dėl to galima apgalvestauti tam tikrum prasme, nes norėtume, kad situacija būtų geresnė. Labai trumpai, kaip jau birželio mėnesį, noriu papasakoti, kokia yra situacija. Politikos prasme Ir po to pakalbėsiu, kaip mes reaguosime į ataskaitos rekomendacijas dėl šių konkrečių projektų, turint galvoje, kad pranešimo ataskaitos informacija yra tiksli. Pirmiausia, dėl sanglaudos politikos įgyvendimo. Birželį, kaip jeigu pamenate, tuo metu politika nukentėjo nuo likvidumo trūkumo ką priminė ponia Jela Sender. Ir dėl kapitalo kontrolės projektų gyvendinimas buvo sulėtėjęs labai drastiškai. Visi projektai, visiems projektams trūko finansinių srautų ir svarbiausia buvo ta politikos sritį vėl sugražinti į vėžes, sugražinti finansinius rautus, nes visi projektų vykdytojai skundėsi, kad jiems negražinamos išlaidos. Kaip žinote, po šios problemos buvo pritaikytos išskirtinės priemonės Graikijai, palengvinant biudžeto situaciją, taip pat suteikėt papildomo likvidumo. Iš šių papil... išskirtinių priemonių norėčiau paminėti, kad jau sumatėta, mokėta 1,3 milijardo šalia tų įprastinių mokėjimų. Žinoma, šios išmokos, kaip žinote, iš pranešimo yra e, taikomas pagal e, apsaugos mechanizmą ir šios klausimus aptarėme su Graikija beveik kas savaitę. Šios priemonės taip pat prisidėjo prie 2013 metų įnašų visoms programoms ir dabar yra dvi programos, kurios dar nepasiekė 100 procentinio 100% ES įnašo ribos OP Digital ir OP Environment, kur dabar e, apdarojamas mokėjimas, dar laukiame papildomų mokėjimų šioms dviem programams. Mes sutinkame, kad to nepakanka, kovojant su tiems e, sulėtėjimais. Tai reikia derinti, na, atsakant jūsų iškeltus klausimus, tai reikia derinti su papildomomis priemonėmis. Mes sutinkame, kad jūs visai teisingai pabrėžėte visas e, silpnasias vietas, politinį nestabilumą, administracinio proceso trūkumą, nekontroliuojamas vėlavimas dėl kasinėjimų, nusavinimo, dėl nusavybės trūkumo vietos regioninių lygmenių. Nes atrodo kartais, kad niekam tie projektai nerūpi. Ir aišku, labai gaila, kad e, tokiais atvejais vis tiek mokesčių mokėtėjai turi mokėti už tokius projektus. Kad e, šią situaciją išspręstume, mes su Graikija pradėjome su prasnimo procesą ir kai kurie šio darbo rezultatai yra 14-20 naujoje gyvendinimo programoje. Pavyzdžiui, finansinis valdymas turi būti gerinamas nebėra galimybių daugiau e, vykdyti per, per viršinį e, sutarčių pasirašymą. Dabar šį situaciją stebime geriau, e, panaudojant informacinių technologijų sistemą. Taigi pagal šį įstatymą sunkiau blokuoti projektus per apeliacijas Taigi yra dalykų, kurie jau daromi, tačiau reikia daryti daugiau. Ir su kolegomis, kurie laikėsi kolegoje praėjusią savaitę, mes ir toliau dirbsime supaprastinant įgyvendinimo procesus, ypač mokėjimo proceso paprastinimą. Mes norime visą gyvenimo procesą, taip sakant, nubriežti jo planą ir žiūrėti, kokius žingsnius galima supaprastinti. Ir dabar mes kalbame su Graikijos valdžia, kad kiekvien visi dalyvautų bendroje diskusijoje, kad būtų priimami konkretus sprendimai. Dėl planavimo trūkumo bandome įtraukti jaspers plačiau. Kolegos e, lankėsi Graikijoje praėjusią savaitę ir tikėsimės, kad jie prisidės labiau, ypač kalbant apie didesnius projektus, dėl nusavinimo. Komisijos narys Han atkreipė dėmesį į šią problemą ir komisija parengė, užsakė tyrimą, kuris pateiktas e, Graikijos valdžiai. Ir jau žingsniai, keli žingsniai, aišku, nepakankami dar, todėl e, bet kokie kiti veiksmai bus naudingi. Mes ypač stengiamės padėti, kad būtų taikoma sąžininga kaina tam e, nusavybės nusavinimui, kad tai nebūtų pagrista individualių sprendimų. <clears throat> Taigi mes jau bandėme padėti Graikijos valdžiai šio klausimu dėl problemų nacional... vietos ir regioninių lygmenių. Mes stengiamės padėti Graikijos valdžiai stiprinti administracinį atsmeranius pajėgumus mažose savivaldybėse ir šie veiksmai tęsis. Na, o kur reikia jūsų paramos, tai reikia ir politinių sprendimų šalyje. Administracija negali spręsti problemų, kurios neįeina jų kompetencija. Ir tai yra susijęs su kai kuriais projektais, kuriuos jūs aplankėte. Kaip žinote, komisijos narė Kretsų neseniai lankėsi Graikijoje ir bandė kalbėti apie tai su ministrės atsakingais už šias politikos rytis. Tačiau kai kuriais, kai kurių projektų atžvilgių šio problemos ypač, nespręstos, ypač Salonikų metro atžvilgių. Eurogrupės pareiškimas pateiktas lapkričio mėnesio 22 dieną mini tas kliūtis e, trūkdančias svarbiausiams projektams. Eurogrupė minėjo štai ką. Mes džiaugiamės valdžios įsipareigojimu užbaigti antrą gairių paketą ir pašalinti kliūtis svarbiausiems projektams, įskaitant metro, Salonikų metro, autostradas ir aplinkos projektus, kurias finansuoja ES ir Europos investicijų bankas. Taigi keliamas klausimas aukščiausių lygių, o dėl Salonikų metro, tai mes dar laukiame sustarimo tarp valstybės ir statybos bendrovių. Komisija paprašė teikti ketvirtinės ataskaitas. Spalio pabaigos ataskaita kelia nerimą, nes kultūros ministerija priemė sprendimą dėl Venicelų stoties, kas kelia grėsmę projektų pabaigai. Tai yra vienas iš projektų, kuris susiduria su dideliais sunkumais ir kur mums reikia politinės paramos, kad kažkas būtų nuspręsta. Dėl kitų projektų, kuriuos jūs aplankėte, tai kai dėl kadastro, tai niekas nejuda. Kiti projektai. Na, jūs minėjote, kad kai kurių projektų dalis niekada bus užbaigta. Pavyzdžiui, Karla ežero. Viena dalis, tai ten nebus ES įnašo tai neturės tuomet įtakos ES biudžetui. Bus arba sumažintas išlaidos, mes nepritarsime papildomų išlaidų šiam projektui, jie turi sutikti su ES skirtų įnašų. Jeigu projektas nebus užbaigtas kaip planuota, tai tuomet bus vykdomas išieškojimo procesas. Taigi mes labai tyčiai stebime šią situaciją. Nuo Liepos mėnesio pradėjome visų programų tikrinimą ir ypač dėmesio daug kreipsime 52 tai projektams, kurie sudaro 5,5 milijardo. Ir tas stebėjimas, kaip jis 2006 metais mes tęsime jų priežiūrą po 2015 metų. Krisime dėmesį, kokie bus projektų poreikiai iš biudžeto. Mes palaikome ryšius su atitinkamomis ministerijomis, kad tuomet, kai reikia papildomų lėšų iš biudžeto, kad dalis SM būtų sumokėta, kad nacionalinės įnašas būtų vykdomas. Taigi svarbiausia dalykai, kuriuos norėjau Jums pasakyti ir mes esame Jūsų dispozicijoje, jeigu bet kada, bet kada norėtumėte sužinoti, kokia yra situacija su šiais projektais, ar jeigu Jums reikės mūsų pagalbos ar mūsų kolegų pagalbos tam turto nusavinimo pra, seminarui, kurį Jūs minėjote. minėjote. Taigi, dar kartą dėkoju komisijos vardu. Also, wir hätten schon gerne diese 52 Maßnahmen, was mit den... Dėkoju. Tai štai kaip su tom priemonėm, o su finansavimu. Viskas turi būti patikslinta. Norėtume dėl tų 14 projektų žinot visas detalės. Norėtume sužinoti, kada turi prasidėti mokėjimai, kiek jų bus ir taip toliau ir panašiai. Kalbėjom apie studiją dėl žemės nusavinimo. Regis to, tokia studija egzistuoja, taigi tai yra puikiai naujiena. Europos Sąjungoje. Graikijoje, sakoma, to nusavinimų vyksta daugiausiai. Jeigu ta studija egzistuoja, labai norėčiau ją pamatyti. Nes tikrai būtų įdomu pasižiūrėti, kas ten yra. Pone Ajela, jūs turite klausimą? Dėkoju komisijai už pateiktą informaciją. Norėčiau būti tikra, kad teisingai supratau dėl Salonikų metro ir Meliseno stoties. Regis vyriausybė priėmė sprendimą Juk priešingas projektas, pradinis projektas buvo šiek tiek kitoks. Buvo numatyta, kad tie archeologiniai kasinėjimai vyks nulinėme lygmenyje ir kad tai bus sudėtinė tos stoties projekto dalis. O paskui, sakoma, būtų pa, pa, pa, paimta tai, kas turi būti paimta. Antras modelis statybos buvo toks, buvo numatyta viską sustabdyti ir elgtis kaip felinio filme. Na, manau, kad investuotojai tą projektą daug ir mums netinka toks sprendimas. Reikėtų gauti vyriausybės e, sprendimą, kokiam modeliu jį galiausiai pritarė vyriausybė vienam ar kitam. Pirmininkė. Tai štai, informacija įvairių projektų e, yra tokia, kad įteigiama savanoriškai. Ar reikia kiekvieną kartą reikalauti, kad ją duotų? Nežinau, kaip ten yra iš tikrųjų. Atsakymas. Dėkoju. Pirmiausia, atsakysiu dėl Venecijos stoties. Kultūros ministerija priėmė naują sprendimą, trečią už šiuo klausimu, dėl antikinių vertybių rastų šioje sotyje. Techninis sprendimas dabar yra toks, bus um, tęsiami darbai, kol kas archeologinių vertybių neliečiant. Ir Venicelos točiai trukdė toks projektas. Graikijos vyriausybės buvo prašoma pateikti veiksmų planą, kad būtų galima pažiūrėti, koks bus darbų grafikas. Nes svarbu šias archeologinės vertybės išsaugoti. Taip pat svarbu išsiaiškinti, koks būtų laikas projektų pabaigai numatytas ir kiek galėtų prisidėti ES iš projekto įgyvendinimo. Iš tikrųjų, klausimas labai skubus Laukiame Graikijos administracijos veiksmų plano, kad galėtume pamatyti, kaip mes tą pragausią projektą išlaikysime, gal kaip pakeisim mes jį. Taip pat tas projektas 14-20 metų e, finansinėje perspektyvoje egzistuoja. Kai dėl jūsų klausimo dėl 52 projektų stebėsenos. Mes vertinsime tus projektus stebėsenos procedūros metu 2017 metais, kai gausime projektų užbaigimo dokumentų, žiūrėsime, kas buvo pasiekta. Europos komisija turi gauti ir vertinti tą dokumentą ir mes matysime, kokius projektus verta pasilikti, o kokius atidėti. Kitaip tariant, tie projektai nebegautų ES finansavimo. Gali atsitikti, gali atsitikti taip, kad 2006 metais. Tiesiog gavus dokumentus, kai kurių projektų finansavimo bus atsisakyta, bet kol kas anksti pasakyti, kokie tai gali būti projektai. Kol kas jie visi vykdomi, bet aš pateiksiu jums visą reikalingą informaciją. Ir dar atsiprašau, sako kalbėtų. Pamiršau pasakyti, kad mes jūsų tarnyboms atsiūsime taip pat ir studiją dėl žemės nusavinimo. Pirmininkė dėkoju. Tai štai, baigiame mūsų darbo atvarkį. Sausio 11 dieną vyks kitas mūsų komiteto posėdis. Tačiau jau dabar visus kviečiu, tiksliau visus kviečiu dabar taurės taurės gėrimo. Visiems linkiu gražių atostogų, gražaus kalėdų laikotarpio ir tikiuosi jūs pamatyti kitą met pailsėjusius žvalius. Pone pirmininkė atsiprašo vertėjų dėl to, kad buvo viršytas darbo laikas. Posėdis baigtas.